Dear colleagues, welcome to the afternoon session. Ir kolegos, sveiki susirinkę į popietinį posėdį. Prieš pradedant klausimus, mes pirmiausia išklausysime pranešimo apie lybę misiją į pakrinių teisų agentūrą vienoje, kuris, kurį vyko gegužės 17-18 dienomis. pristatymas turėjo įvykti šyrit dėl paskutinės minutės pakeitimų darbo atvarkės. Teko tai atidėti ponas Nagy, e, delegacijos pirmininkas ir 15 metų pranešimo autoris pristatys e, vizito rezultatus. Prašom. Ačiū prieš dvi savaitės Įvyko labai malonus vizitas į vieną. Dalyvių buvo trys panačiaičiai ir Karlas Heinzas Bekeris, taip pat e, darbuotojai iš sekretariato, direktorius e, Oflartai priėmė mus, pristatė mums agentūrą, jos darbą, daugiametį darbo programą, svarbiausius departamentus. Sužinojame apie jų darbo metodus, mokslinius tyrimus ir renginius ir taip pat juos taip pat. Jie mus pakvietė į pagrindinį teisų forumą kitą savaitę Vienoje. Taip pat išgirdome informaciją apie jų darbą Graikijos migrantų valdymo centruose, taip pat išklausome įvairių e, kitų pareigūnų, nacionalinių e, agentūrų atstovų, NVO atstovų. Rengiant pranešimą, šiemet daugiausia dėmesio skiriame prieglapšiui ir migracijai. Ir detaliau tai bus aptarta pagrindinė teisų forma. Delegacija pabrėžia kad būtina, kad FERA ir toliau stebėtų pilietinių ir nevyriausybinių organizacijų darbą ir bendradarbiavimą su nacionalinėmis organizacijomis. Nacionalinės organizacijos e, yra aktyvas e, krizės metu, užtikrinant pažeidžiamų žmonių apsaugą ir rengia aukštos kokybės apžvalgas ir ataskaitas, kurie pateikia mums e, patikimų duomenų ir mes pasakome, prašome agentūros aktyviau mums siūlyti specialiasias ataskaitas. Taigi tiek trumpai, labai ačiū. Ačiū. Dabar noriu paklausti ponios e, Činičiai, ar norėtų jį pasisakyti. Ačiū pirminkė. Taip, aš buvau šioje misijoje taip pat. Ir galiu patvirtinti tai, ką pasakė misijos vadovas. susitikimas e, agentūros būsnės, susipažinimas agentūros darbu, jų darbo metodais. jų tyrimais ir jų darbo rezultatais ir tuo svarbiu indėliu, kuriuo ji teikia nacionaliniams vyriausybėms, taip pat ir Europos institucijoms. Buvo kalbama apie įvairius klausimus, agentūros darbą. Turbūt svarbiausia mums buvo žmogaus teisų apsauga migracijos kontekste. Tai yra sudėtingas reiškinys ir aš manau, kad neturėtume pamiršti būtinybės apsaugoti, saugoti žmonės, ginti žmonės, kurie priversti išvykti iš savo šalių ir ieško geresnio gyvenimo Europoje. Man ypač e, nustebino tai, kad, kad jau keletą metų agentūra yra nusintusi savo ekspertų į Graikiją. Kaip žinote, Graikijoje yra gana sudėtinga situacija. Agentūros darbas yra vertingas dviejopai. Ir vietos darbuotojams dirbantiems migracijos klausimais yra gera mintis. Ta dokumentą parengė agentūra. Aš pati siūliau, kad panašo panašaus reikėtų parengti dar sausio mėnesį. E, siekiant ypač padėti pažeidžiamoms grupėms migrantų, tai yra taip pat ir nepilnamečiams. Manau, kad tai rimtai padėtų mums mūsų darbe ir e, žmonėms dirbantiems toje srityje. Taigi mūsų misija patvirtino, kad agentūros darbas yra labai svarbus ir jis prisideda ir prie parlamento darbo, taip pat padeda mums. Okay, thank you very much. Uh... Labai ačiū. Manau, kad jūsų ir pono Nagi rekomendacijos bus naudingos mūsų tolesnėms diskusijams. Ir ponios ir ponai, labai džiaugiuosi galėdama pasveikinti Jūs susirinkus iš jos klausimą dėl situacijos žmogaus teisų srityje, pagrindinių teisų srityje Europos Sąjungoje 15 metais. Na, turime padėkoti Klaudai Morasui, kuris e, paprašė mane jį pavaduoti pirmininko kėdėje. Tradiciškai Lybė komitetas organizuoja šios klausimus, rengiant mūsų metinę ataskaitą apie pagrindinių teisų padėtį ES ir mes labai džiaugiamės galėdami pasveikinti ES institucijų atstovus ir nariams pristatyti tą darbą, kuris daromas šioje srityje. 2015 m. rugsėjo 8 dienos rezoliucija apie situaciją pagrindinių teisų srityje Europos Sąjungoje, Europos parlamentas pakartojo, kad būtina Europos Sąjungai, jos institucijoms ir valstybėms narėms garantuoti bendrų Europos vertybių pagarbą ir propagavimą. Tų vertybių, kurios išvardytos antrame Europos veikimo ES veikimo starties straipsnėje ir ES pareinių teisų hartijoje. Tai turi būti daroma per Europos ir nacionalinius teisės aktus, visiškai laikantis susidirumo principo. Dabar su malonumu suteikiu vėl ponui Nagi žodį jo įžanginiams pastabams. Prašom. So, um, as... Labai ačiū. Aš rengiau pranešimą apie pagrindinių teisių būklę Europos Sąjungoje. Ir džiaugiuosi, kad surinktas šis klausimas ir tikiuosi, kad mums e, padiskutuoti iš esmės e, pagrindinės teisės labai svarbios mūsų gyvenime. Jos saugo mus kaip asmenės, taip pat kaip e, grupių narius tikriausiai mes e, visi priklausome kuriai nors grupiai, kuriai e, reikalinga tam tikra apsauga. Galbūt mes priklausome kokiai nors mažumai, kurią turi saugoti įstatymas. Teisės yra užtikrintos e, įstatymais, tačiau neretai jos yra negyvendamos. Ir mes turime naudoti visas galimybės, kad galėtume e, akcentuoti, kokios svarbios yra pagrindinės teisės. Ir jeigu ES nori būti lyderė įtvirtinant pagrindės teisės pasaulyje, turime žinoti, kokia yra padėtis ES viduje nes mes e, reikalaujame tam tikrų dalykų, e, tiksliau įtvirtinti žmogų pagrindinės teisės iš kandidačių, tai turime pirmiausiai e, žiūrėti į tai, kaip atrodo žmogaus teisės mūsų šalyse, valstybėse narėse. Galėčiau kalbėti apie E, įvairius e, aspektus LGBTI, Romai, neįgalieji. Ir aš pats e, priklausau nacionaliniai tautiniai mažumai, 40 milijonų yra nacionalinių mažumų Europos Sąjungoje. Tai galiu kalbėti apie mažumų situaciją, etninių mažumų situaciją Europos Sąjungoje. Ir džiaugiuosi, kad Europos parlamentas kalba apie šios teisės svarbą ir mes vis dažniau kalbame apie teisės apskritai konstruktyviai. Manau, kad ir šiandieną ir pranešime galėsime išreikšti paramą tam tikriems dalykams. Dėkoju ir dabar mielai išklausysime svečių. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį svečiams. O po kiekvieno raundo, kaip pasakys pagal tą raundą svečiai, galėsime paklausti jų ir išgirsti atsakymus. E, šis klausimas yra transliuojamas internetu ir yra daromi įrašai pasisakymų. Pirmasis raundas, pirma dalis mūsų sesijos pagrindinės teisės ES 2015 metais pasiekimų ir iššūkių vertinimas. Pirmieji svečiai pasisakys. Norėčiau dabar pasveikinti poną Frančesu Kamonino, kuris e, yra atsakingas už vartotojų reikalus ir teisingumą. Europos komisijoje jis atstovauja Fransui Timmermansui, e, pirmajam komisijos pirmininko pavaduotojui, jis šiandien negalėjo atvykti pas mus. Prašom, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau atsiprašyti už vice pirmininką, nes dėl netikėtų aplinkybių jis negalėjo čia atvykti dėl European Development Days, jis turėjo susitikti, e, jis turėjo susitikti su vienu Afrikos ministru ir jis jūsų nulankiai atsiprašo. Tačiau aš pabandysiu jį pakeisti. Jis e, manęs paprašė perduoti, perduoti jums tą žinią, kuris, kurią jis pats norėjo perduoti. Ponius ir ponai, Europa susituria su uh, depresinė situacija. Po finansų krizės uh, visos uh, sistemos atsidūrė pavojuje ir krizė uh, nukreipia žmonių pyktį į institucijas. Ir taip pat uh, matome, kad fundamentalistai, ekstremistai. Uh, kelia grėsmę mūsų gyvenimo būdui. Taip pat reiškiasi populistai. Ir e, e, kalbam apie baimės, kad mūsų užplūs migrantai, kad įsivyraus islamas, kad ekonominė krizė tęsis, kad teroristiniai išpoliai kartosis ir bijomasi vieni kitų, tuo naudojasi populistai. Ir kai dominuoja uh, E, baimę, tada matome grėsmės, ne galimybės. O mes turime ieškoti pašnekovų, kurie galėtų prisidėti prie visuomenės ir kad visi e, kurtų bendras e, vertybės, tokias kaip pagarba, tolerancija, tarpusavio supratimas ir pagarba Ir mūsų ataskaitoje apie pagrindinių teisų hartijos įgyvendinimą mes rašėme naują skyrių, koncentracijos teminės skyrius, skyrius tai yra ir mes kalbame apie e, men, met, kasmetinį kolokviumą palaikant žmogaus teisų dialogą. Pernai metų ataskaita kalba apie pirmąjį tokį kolok, kolokvimą, kuris vyko pernai. Jis buvo skirtas uh, kovoti su antisemitiniais, antislamiškais uh, e, pareiškimais uh, Europos Sąjungoje. Su, kalbėjome su bendruomenių vadovais Ir buvo kalbama apie e, incidentus e, nukreitus prieš e, žydus ir musulmonus. Kalbama kolokvimo metu buvo apie tai, kad reikia skleisti toleranciją ir pagarbą vieni kitiems. Ir taip pat buvo parengta visa eilė konkrečių veiksmų. Ir apie tai kalbame savo ataskaitoje, tame skiriu, kur spensi Focus. E, dar vienas svarbus elementas toje, tame skyriuje ataskaitoje yra žmogaus teisų dialogas, kurį e, komisija palaiko su interneto e, paslaugų teikėjas, pilietinė visuomenė ir uh, siekiama kovoti su neapykanta kurstančiomis kalbomis. Gegužės 31 dieną buvo surinktas susitikimas. Google, Twitter, Facebook, Microsoft e, sutiko įvertinti, ar turinys nėra kurstantis neapykantą pagal narptautinį nacionalinius teisės aktus ir ar nekursto tam tikri pareiškimai rasizmo ir ksenofobijos. Uh, Ir e, tos bendrovės sutiko, kad jeigu bus aptikta tokio turinio, jis bus pašalintas per 24 valandas ypatingai rimtais atvejais. Mes e, turime dirbti kibernetinėje erdvėje taip pat kaip ir realiame gyvenime, nes neturime leisti, kad neapykanta, antisemitizmas ar kurstimas smurto e, nebūtų toleruojamas. Ir taip pat reikia E, siekti persekioti už tokius veiksmus. E, IT bendrovės, aišku, e, turi užtikrinti žodžio laisvę, bet reikia prisiminti, kad neapykantą kursančios kalbos nėra žodžio laisvė. Taip pat yra numatytos įvairios kitos priemonės, kitos kovoti su rasizmu, ksenofobija. Ir tai labai svarbu siekiant sukurti socialinį politinį klimatą Nes dabar matome, kad dažnai migrantai bijo e, nusistatymų prieš juos ir neapykantos. Matome, kad daug yra e, žodinių išpolių prieš migrantus, e, grasinimų ir tai didėja daugelį valstybių narių. Ši tendencija kelia susirūpinimą. Dažnai matome, kad yra nusistatymas prieš musulmonus daug kur tik tai nėra jisai tvirtai išreištas. Mes su tais aiškiniais turime bendrai kovoti ir įgyvendinti praktiškai jau egzistuojančias priemonės. Komisijos vardu aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad Europos parlamentas e, sukūrė intergrupę, kuri nagrinės e, kovos su rasizmu, ksenofobija. Mm, būdus ir taip pat bus siekiama sutelkti pilietinę visuomenę, valstybės nares, e, įvairias NVO. Aš norėčiau e, dar e, pasakyti, kad mes labai džiaugiamės Europos tarybos ir pagrindinių teisų agentūros veiksmais šiuo metu. Taip pat reikia mums kryptingų veiksmų šioje srityje visiems. Kitas dalykas - pagrindinių teisų plėtotė pernai. Komisija e, geresnio reglamentavimo e, kontekste e, dar kartą patvirtino, kad pagrindinės teisės yra nedaloma, neatskiriama dalis atliekant poveikio vertinimą. Egzistuoja tarp visų sustarimas dėl geresnės teisėjai, kurios jisai taip pat turėtų prisidėti prie pagrindinių teisių įtvirtinimo teisėjai, kurios proceso metu. ES institucijos privalo atsižvelgti į pagrindinių teisų hartiją visada, ne tik priimant e, teisėkros priemonės. Tai e, susijęs su ES e, finansavimu, tarptautiniais susitarimais. 2015 metais buvo patvirtintos vidinės gairės, pagal kurias reikia atsižvelgti pagrindinių teisų, žmogaus teisų įgyvendinimą ar laikymasi jų tarptautinėse prekybos sutarimuose. Jurisprudencija taip pat rodo, kad uh, E, mes nepakanka tik e, už, nepakanka užtikrinti, kad e, Hartija pagrindinių teisių numato tam tikras teisės, bet reikia, kad ES aktyviai būtų pagrindinės teisės įgyvendamos. Ir duomenų apsaugos reformų paketas bus pasiūlytas, nekaltumo prezumcija teisė teisingas teismas, taip pat vaikų apsauga baudžiamosiose bylose. Tai yra pavyzdžiai ES teisės aktų, jau buvo pasiūlyti tie dalykai. Tai yra įrodymas, kad ES ėmėsi veiksmų e, praeitą laikotarpį, dabar atėjo laikas įgyvendinti tas priemonės. Ataskaita taip pat rodo, kaip buvo taikoma pagrindų teisių hartija valstybėse narise ir valstybių narių. Aš norėčiau akcentuoti, kaip yra svarbu e, pasitelkti sutarties pažeidimo procedūras tam, kad užtikrinta būtų, kad valstybės narės laikytųsi hartijos nuostatų gyvendamos ES teisės aktus. Nuo gruo, gruodžio, atsiprašau, nuo rugsėjo iki gruodžio 49 sprendimai prieš valstybės narės imtis veiksmų buvo patvirtinti dėl e, to, kad jos nederamai įgyvendina e, bendrąją ES prieglopščio politiką. Matome, kokia yra situacija ES ir nacionalinių e, lygių. Ne viskas yra gerai. 2015 metai buvo sudėtingi metai žmogaus teisų požiūrių dėl to, kad ES turi su keliomis krizėmis Dėl to labai svarbu mums e, savo teisės aktus ir veiksmus derinti prie pagrindinių vertybių ir taip pat užtikrinti, kad būtų laikomasi visiškai Europos pagrindinių teisių hartijos. Dabar trumpai apie ateitį. E, E, šių metų kolokviumas dėl žmogaus teisių bus surinktas lakryčio 17-18 dieną. Kalbėsime apie žiniasklaidos pluralizmą ir demokratiją. Laisvė ir žiniasklaidos e, pluralizmas yra įrašyti pagrindinių teisų hartijos 11 straipsnė. Tai yra e, vienas iš pagrindinių mūsų vertybių, kuriomis pagrįsta Europos Sąjunga. Laisva, pluralistinė žiniasklaida ir demokratija yra labai svarbus dalykai. Viešosios konsultacijos dėl kolokvimo jau prasidėjo. Uh, ir jos truks iki e, Liepos 14 dienos. Norėčiau paraginti visus dalyvauti, jūsų nuomonės prisidės prie diskusijų kolokvimo metu ir galėsime mes surenkti veiksmingas ištames diskusijas. Ir aš norėčiau taip pat e, paraginti jūs dalyvauti e, būsimame kolokviume. Taip pat e, norėčiau paprašyti jūsų pritarti komisijos ataskaitai ir norėčiau paraginti jūs ir toliau e, prisiminti, kaip svarbu įtvirtinti, palaikyti pagrindinės teisės ir teisinės valstybės principus. Ačiū. Very... Labai ačiū už įdomų pasisakymą. Dabar žodis ponų Paul Van Sasse Van Eiselt ir ponui Martin de Graf kurie atstovauja pirmininkaujančios Niderlandus tarybos darbo grupė skirta lai, paminėms teisėms, e, laisvam piliečių judėjimui. Taigi prašom e, žodis e, jums, jums skiriama bendrai kartu 15 minučių. Labadiena, ačiū pirmininkė, sveiki visi. Mes norėtume padėkoti Jums už kvietimą kaip e, tarybos darbo grupės pirmininkams, dirbantiems parinčiaisių piliečių teisų ir laisvo piliečių judėjimo klausimais. Iš šį e, klausimą mums labai malonu informuoti Jūs apie mūsų veiklą, pirmininkavant Niderlandams. Pradėsiu nuo antrojo metinio įstatymų viršinybės dialogo taryboje. Italijos e, pirmininkavimo metu tarybos išvadose buvo sakoma, kad reikia, kad platforma aptartų teisinės valstybės principus. Ir e, taryba pirmą kartą šį dialogą surengė pirmininkavant Luksemburgui lapkričio mėnesį. Niderlandai surengė antrą diskusiją bendrųjų reikalų taryboje prieš mėnesį. E, tema buvo iššūkis, kaip išsaugoti Europos vertybės, išskaitant įstatymų viršinybę ir pagrindinės teisės, tuo pat metu integruojant pabėgėlius ir migrantus į visuomenės. Tai buvo tiesinys po seminaro įvykusio Strasbūre, kurį organizavo pirinkauti valstybė kartu su Europos taryba. Dialogas taryboje buvo pristatytas pagrindinių teis e, agentūros direktoriaus pono Michael O'Flaherty. Dialogas buvo atviras E, tai buvo tiesi diskusija, aktyviai dalyvaujant valstybėms narėms. Diskusija parodė, kad daug valstybių narių susiduria su panašiais iššūkiais šioje srityje. Integracija yra nacionalinės kompetencijos dalis. Tačiau tai yra bendras interesas, nes tai, kas vyksta vienoje valstybėje narėje, gali turėti tiesioginių pasiekmių kitose. Be to visos valstybės narės turi laikytis tų pačių tarptautinių standartų. Tuo pat metu tapo aišku, kad nėra vieno kurpaliaus Kai kalbame apie integraciją, valstybės narės <clears throat> pasidalijo savo patirtimi ir pasiūlymais. Džiaugiamės, kad kai kuri ta gera patirtis ir pasiūlymai paminėti dialoge buvo įtraukti komisijos jos veiksmų, integracijos veiksmų planą, pristatytą praėjusią savaitę. Taip pat noriu paminėti, kad rengiantis dialogų mes taip pat e, gavome e, įnašo, susilaukėme ir iš pilietinės visuomenės organizacijų. Įstatymų viršenybės dialogas bus vertinęs taryboje iki metų pabaigos. Mes tikime, tikimės, kad tie du dialogai parodė diskusijos prietinę vertę. Taip pat noriu šiame kontekste paminėti mūsų darbą ir ES prisijungiant prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Kaip jau sakiau, tarybos vardu per Libę AFKO klausimus šią temą balandžio 14 dieną. Taryba yra įsipareigojus ir toliau tęsti darbus prisijungiant prie šios konvencijos, kaip numatyta sutartyse. Mūsų pirmininkavimo metu mes pasiekime tolesnės pažengėgos daugiau techninio pobūdžio. Tuos klausimus išsakęs yra Teisingumo teismas. Taryba dabar laukia komisijos analizės ir galimų pasiūlymų, kaip išspręsti du liekančius politikai jautrius klausimus. Tai yra dėl tarpusavio pasitikėjimo ir bendros užsienio ir saugumo politikos. Ir tuomet taryba tą analizę ir galimybės išnagrinėjęs pirmininkavant Slovakijai po mūsų. Ar galiausiai norėčiau paminėti mūsų darbo grupės darbą ties komisijos pasiūlymų dėl ES prisijungimo prie konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo, taip vadinamos Stambulo konvencijos. <clears throat> Mes nemažai posėdžių skiriame šiam svarbiam dokumentui, kad padėtume pagrindus ženklesniai pažangai kitoms pirmininkaujančioms valstybėms. Na, o dabar norėčiau perduoti žodį kitam pirmininkui Paul Sasevan Isilt. Ačiū, Martinai, ačiū pirmininkė. Man taip pat malonu ir informuoti jūs apie mūsų veiklą pagrindinių teisų srityje mums pirmininkavant. Pirmiausia, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tarybos išvadas dėl pagrindinių teisų hartijos taikymo 2015 metais, e, kurias praėjusį ketvirtadienį patvirtino Teisingumo ir Daus reikalų taryba. Ir taip pat apie kitus renginius susijusius to šiame kontekste. Pirmiausia, paminėti nedidelę knygą e, Tvirtumas e, nelaimių metu. Sprendžiant iš pavadinimo, galbūt tai galėtų būti vienas iš penkių bestsellerių, bet iš tikrųjų parašyta knyga 1584 metais ir parašė šią knygą Justas Lipsijus, e, žinomas humanistas ir filosofas. Mums šis pavardė labai gerai žinoma, nes jo vardu pavadinta tarybos pastatas. Svarbiausia žinia šioje knygoje yra stoiškas požiūris kuo jis naudingas. Tai yra naudinga priminkavant mūsų darbo grupiai, bet taip pat naudinga ir visai ES ir jos institucijoms, ypač šiomis dienomis. Bent vienas svarbus skirtumas tarp tų laikų 16 amžiuje ir šių dienų yra tai, kad mūsų visuomenės pasikliauja demokratijos pagrindinių e, teisų principais hartija šiais laikais yra vienas svarbiausių dokumentų. Taigi grįžtu prie tarybos išvados, išvadų, kaip jos atsirado, koks jų turinys. Pakalbėsiu apie tris svarbiausias temas. Pirmiausia, Hartija. Vasario 19 dieną Niderlandai surengė ekspertų seminarą skirtą vidaus politikos taikymui parinių teisų hartijos. E, Amsterdame Tai yra taip, kaip Hartija taikoma nacionalinius valdžios institucijų, kuriant teisės aktus ir savo politiką. Čia dalyvauja ES institucijos, valstybės narės, kitos suinteresuotos pusės. E, seminaro rezultatai buvo įdomus, jie atsispindi tarybos išvadose. Pavyzdžiui, svarbu vengti hartiją vertinti izoliuotai, ją reikia vertinti lygiai su kitais komparinių teisų šaltiniais. Antra, ypatingas e, dėmesys buvo skirt, skiriamas 51 hartijos straipsniui ir toms nuostatoms, kurių prasme ir taikymo sritis nėra e, apribotos konvencijos dėl žmogaus teisų. E, taip pat e, komisijos finansavimas yra svarbus e, mokant dėl hartijos taikymo. Ir toliau prašymai e, agentūrai padėti skleisti pažangą apie praktiką. Taigi šie dalykai yra susiję su išorės ir vidaus e, politika vykdoma ES. Tai ne, reiškia ne tik, kad daryk tai, ką sakai, bet taip pat ir sakyk, ką darai. Todėl svarbu rasti konkrečių būdų, kaip bendradarbiauti. Kovo mėnesį mūsų darbo gruotė tai dirbo kartu su KOHOM, tai yra pagrindinių teisų darbo grupę už ES ribų. Mokslininkai dirbantis šiuose srityse taip pat dalyvavo posėdėje, parengėme dokumentus kai kuriais klausimais diskusijoje, po to buvo keičiamasi nuomonėmis. Be kita ko, taryba padarė išvadą, kad reikia e, atidžiai išanalizuoti tas pozicijas, kur reikėtų užimti abiejose darbo grupėse, nes jos kūrinos ES misijose trečios šalise, siekiant paaiškinti situaciją, ES vidaus situaciją. Taip pat e, tęsti ir toliau keitimas informacija apie žmogaus teisų temas. Na ir trečias e, išvadų elementas ir pabrėžti, kaip svarbu kovoti su e, diskriminacija, rasizmu ir ksenofobija. Fonseca Morilijo taip pat pabrėžė, kad ši tema taip pat svarbi. 28-29 balandžio Niderlandai kartu su Pagrindinių teisų agentūra su, surengė ketvirtąjį e, posėdį, kur dalyvavo darbo grupė, kaip pager, skirt, dirbantį su klausimais, kaip pagerinti atskaitomybę susijusią su e, neapykantos nusikaltimais. Buvo parengtas internetinis kompendiumas, kuris surašyta visą tą pažangį praktiką. E, Taryba pritarė komisijos aukšto lygio darbo grupiai kovai su ksenofobija ir netolerancija. Taip pat agentūros dalyvavimas šioje grupėje tam, kad būtų pabrėžta bendra metodika duomenų rinkimui ir neapykantos nusikartimų registravimui. Ir trečias elementas yra parama komisijos dialogui su informacinių technologijų bendrovėmis, siekiant spręsti problemas keliamas neapykantos pasisakymų internete, ką minėjo ponas Fonseka Marijo. Taigi pabaigai, mes priminkavome metu, manome, kad žengėme konkrečių žingsnių tose srityse, kurios vertingos ir Europos parlamento ir šiame kontekste. Norėtume pripažinti puikų bendradarbiavimą su komisija, su Europos parlamento darbuotojais ir agentūros darbuotojais. Taip pat reikia paminėti kitimas įdomiamis mintimis su nevyriausybinės organizacijomis. Ir mes linkime ko geriausios sėkmės pirmininkavimo metu Slovakijai, vėliau po mūsų ir Maltai. Ačiū. Labai ačiū. Dabar išklausysime Matijas Grūden, kuris e, yra politikos planavimo direktorius Europos taryboje. Jis pristatys e, generalinio sekretorius metinę ataskaitą. E, apie demokratijos būklę, žmogus teisų būklę ir teisinės valstybės principus Europos Sąjunga. Prašom, žodis jums. Dėkuoju, gerbiamą pirmininkę, gerbiami Europos parlamento nariai, dėkuoju už kvietimą e, pristatyti trečiąją ataskaitą generalinio sekretoriaus minėtais klausimais. Ir e, pradžioje aš norėčiau pasakyti, kad norėčiau pasidžiaugti tuo, kad kalbama e, apie pažangą, rengiant e, prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos, Stambulo konvencijos. Manau, kad e, tai yra labai svarbus elementas, kuris stiprina ne tik Europos tarybą, bet sustiprins ir Europos sąjungą. Ir tikiuosi, kad prie šios konvencijos papildomo protokolo dėl kovos terorizmų, kovos su užsienio kovotojais būtų prisijungta kaip galima greičiau. E, tai leis e, veiksmingai e, užtikrinti tam tikras teisės, bus įtvirtinos tam tikros normos ir tų atžiūrių, kurie nori sunaikinti mus. Europos taryba yra tarp vyriausybinis mechanizmas, kuriame veikia 47 valstybės, įskaitant visas 28 valstybės narės. Tai yra normų ir standartų sistema, kur reglamentuoja žmogaus teisės, demokratiją ir teisinės valstybės principus. Dauguma tų principų yra teisiškai privalomi ir jau kalbėsime apie žmogaus teisės klausimus, dažnai kyla įvairių e, klausimų dėl to ir žiūrima į šios dalykus ne tik politinių dėrybų keliu, tačiau yra stebėsinos mechanizmai, nepriklausomi ekspertai dirba. E, kurie e, paskui gali nukreipti klausimus į Europos žmogaus e, teisų teismą. Tai labai svarbu. Ataskaita generalinio sekretoriaus e, turi keletą tikslų, kaip šveicariškas peiliukas. Tris pirmasis sustiprinti Mm, paėgumus valstybėse narėse visose, kad būtų demokratija ir saugumas užtikrinta, reikia e, užtikrinti deramą e, kontrolės ir svaros principo funkcionavimą. Ir mes e, naudojamės įvairiais standartais, normomis iš sistemos, kurią aš paminėjau pradžioje. Ataskaitoje taip pat išsamei pristatome tai, ką turi padaryti valstybės narės ir taip pat ko jos neturi daryti tam, kad būtų galima užtikrinta, jog teismai bus nepriklausomi, nešališki, laisva, nepriklausoma žiniasklaida, gyvybinga, tvirta e, pilietinė visuomenė kad e, demokratijos institucijos funkcionuotų sklandžiai ir kad visuomenė būtų įtraukami pobūdžio ir atspari vidaus e, įtampai ir išorės veiksmėms. Ši metodologija, metodika yra atskira e, priemonė, galima ją pasinaudoti kitiems, mes visai būtume tuo patenkinti, galima pagal tą metodiką vertinti situaciją šalyje vienoje ar grupėje šalių pagal e, tuos standartus, kuriuos paminėjau, manau, kad ši priemonė leidžia objektyviai įvertinti problemas, jas identifikuoti ir kitas pranešimų ataskaitos tikslas yra nustatyti problemas, bet ne tik problemas tai e, taip pat ataskaitos tikslas įvertinti mastą problemų. Ir mes e, metodiką parengėme e, tokį, kad ji turi dabar penkis ramščius, dešimtis parametrus ir 191 vertinimo kriterijų. Mums pavyko kvantifikuoti beveik visus reiškinius ar poslinkius, kurie yra pastebimi ir kiekybinis vertinimas yra labai svarbus, rengiant e, rekomendacijas dėl korekcinių veiksmų. Jeigu kalbėtume apie išvadas, nekalbėsiu išsamei apie tai, jūs tikriausiai galite susipažinti su turiniu ir kviečiu tą padaryti, jeigu dar to nepadarė. Taigi trys išvados. Pirmiausia, situacija pagal visus penkis e, ramščius kelias rūpinimą teismai, žiniasklaida ir taip toliau panašiai ir dauguma tendencijų yra negatyvios, neigiamos, tai kelia dėlį surūpimą. Antara išvada geografiškai labiau paplitusios yra problemus, negu kad galvotume. Tai nėra tie įprastiniai tariamieji, e, plati geografija, aišku, problemus netokio masto rimtumo visur, bet matome, kad atsiranda uh, vis gilesnės problemos ir kad mechanizmai 47 e, valstybėse e, mūsų narėse e, nyksta. Ir dar viena išvada, daug problemų, sunkumų, kurie yra užfiksuoti, nebegali būti paaiškinami tuo, kad vyksta pereinamasis laikotarpis ir dėl to yra problemų, kad trūksta patirties. Dažnai kai kuriais atvejais tai yra tyčiniai politiniai veiksmai, kurie e, pažeidinėja Europos tarybos privalomus standartus. Sakiau, kad nepristatinėsiu visko iš tos ataskaitos, bet trumpai kai ką iliustruosiu. Pavyzdžiui, e, išaiškos e, laisvė. 47, iš 47 narių beveik pusė neapsaugo gerai žurnalistų nuo grasnimų ir smurto. 16 e, valstybių teisės aktai nepakankamai gerai, neteisingai taikomi dėl informacijos panaudojimo. 33 e, valstybėse narėse matėme, kad yra e, problemų dėl žiniasklaidos laisvės, pluralizmas įvairovė, situacija yra nepaka, nepatenkinama 26 iš 35 šalių, kurias tyrėme. Manau, kad tai rodo kokia rimta yra padėtis. Baigdamas dar galiu pasakyti, kad trečia ataskaita siūlo ir tam tikrus koreguojančius veiksmus. Daugumą jų reikia gyventi valstybėms narėms ir rekomendacijos yra skiriamos valstybėms narėms. Mes bendradarbiavimo programuose e, tai rašome, ES taip pat labai dažnai remia tai. Ir yra nemažai konkrečių pasiūlymų, pavyzdžiui, nauji mechanizmai žmogaus teisų gynėjams. Jie patiria spaudimą e, daugelį, keliose valstybėse narėse priklausančiose Europos tarybai. Kodifikuoti standartai dėl masinio sėkimo, dėl e, e, teisės sistemos nešališkumo įvertimo daugelie mūsų valstybių tai yra uh, E, problema. Dar paskutinis dalykas, galbūt pagrindinė politinė žinia generalinio sekretoriaus, e, tai atsispindi pilname pavadinime ataskaitos demokratijos, žmogaus teisų, teisinės valstybės būklė ir saugumo imperatyvai. Anksčiau e, E, kalbam buvo apie demokratiją ir saugumą, dabar akcentuojamas saugumas, reikia užtikrinti deramą e, e, funkcionavimą demokratinę prasme saugumo, reikia užtikrinti kontrolės ir atsvaros principo dėgymą, laikymasi visose mūsų šalyse. Aš dabar nekalbėsiu apie e, bendrą situaciją. E, ponas Fonseko Marijo labai gerai ją pristatė, bet mes matome, kad keičiasi e, tendencijos saugumo srityje E, kai kas, norėdamas gauti politinės naudos, pasitelkė saugumą ir savo, kad tai yra vienintelis būdas reaguoti ir užtikrinti saugumą piliečiams, e, kad pažeidžiant standartus e, demokratijos teisinės valstybės principų ir žmogaus teisės standartus pažinėti galima užtikrinti tik saugumą, bet tai sulaukia priešingo rezultato. Um, Mes tik tai e, laikydamėsi bendru elgesio standartų galėsime dirbti geriau kartu ir rasti racionalius veiksmingus sprendimus. Tai yra vienintelis būdas, kuris, kuris leis mums pagerinti e, saugumo padėtį, sureaguoti į nuogastavimus dėl saugumo piliečių. Ačiū. Labai ačiū. Ir dabar paskutinis pasisakymas yra profesoriaus Olivier Dešuterio kuris yra Liuveno katalikiško universiteto profesorius, Europos tinklo nepriklausomai ekspertai pareiginiams teisėms buvęs koordinatorius ir pareiginių teisų agentūros komiteto narys. Jis pakalbės apie tolesnius veiksmus po Europos parlamento 15 metų rezoliucijos dėl situacijos pareiginių teisų srityje Europos Sąjungoje tyrimą užsakė Piliečių teisų departamento e, skyrius. Prašom, profesoriau Dešuterį. Ačiū, ponia pirmininkė. Turėčiau sakyti vicepirmininkė, man labai malonu čia dalyvauti jūsų renginyje. Na, ironiška tai, kad beveik prieš dešimt metų, šeštųjų metų rugsėjo mėnesį, Aš buvau čia šiame komitete pristatant pagrindinių teisų situacijos metinę peržiūrą. Ja buvo parengę ES nepriklausomų ekspertų tinklas. Kai kas galbūt pamenate, kad ši ekspertų grupė buvo įsteigta Europos komisijos 2002 metais, prašant Europos parlamentui. Europos parlamentas buvo įstikinęs, kad jis turėjo prašyti įsteigti tokią grupę, kad galėtų pasinaudotų nepriklausomų juristų patirtimi, rengdamas e, karinių teisų situacijos ataskaitą. Studija, kurią aš minėjau, e, štai išą, kurią užsakė politikos departamentas, paprašytas lygio komiteto, kalba apie bendrą architektūrą, per kurią saugomos pagrindinės teisės Europos Sąjungoje. Remiantis e, nepriklausomų ekspertų tinklo darbu atliktų 2002-2007 metais, taip pat remiantis komisijos pateiktų komunikatų dėl e, trečiųjų metų vasar, spalio mėnesį dėl ES vertybių, siūloma paprašyti iš parengteisų agentūros parengti metinę ataskaitą, kurie apimtų ne tik parinių teisų e, situaciją taikant ES teisę, bet taip pat parinių teisų, demokratijos ir statymų viršinybės situaciją ES. E, Tyrimė sakoma, kad e, tokios ataskaitos parengimas galėtų leisti komisijai ir parlamentui įgyvendinti savo pareigas pagal ES starties 7 straipsnį tokiu būdu, kuris garantuotų e, nuoseklų, objektyvų ir nešališką, neselektyvų vertinimą situacijos valstybės narėse. Ir galbūt dar svarbiau yra tai, tai leistų plėtoti pagrindinių teisų politiką ES, kuri būtų aktyvi, ne tik reaguojanti, užtikrinant, kad ES triktos galios galėtų būti panaudojamas remiantis pagrindinės teisėmis E, plėtojant ir vidaus rinką, ir e, laisvės saugumo ir teisingumo erdvę. Tyrimas e, kalba tris pranašumus, perinant prie tokio požiūrio. Pirmiausia, atsirastų didesnė sanglauda su Europos tarybos standartais ir jungtinių tautų standartais. Daugelis veikėjų, daugelis subjektų šiandien Sako, reikia didesnės energijos tarp ES įvykių ir tai Europos tarybos standartų. Jau 14 metų gegužės mėnesį Europos taryba ir ES pareiškė, kad reikia toliau panaudoti sinergiją tarp ES ir tarybos, e, tarybos įvairių organizacijų ir e, panaudoti dujų metų tarpusavio supratimo memorandumą tie stebėsnos mechanizmai svarbus socialinių teisų srityje ypač, kur sinergijos poreikis yra ypač akivaizdus. Europos komisijos pareiga kurti Europos socialinių teisų ramsti galėtų naudingai, nu, kaip išeities tašką panaudoti Europos socialinės hartijos, kuri parengė Europos taryba dokumentą kas yra iš dalies jau ES teisinė. Tokios pagrindinės teisės socialinėje srityje galėtų būti vertinamos kaip pagrindinių teisų dalis, bet tų socialinių teisų, kurios jau yra įrašytos pagrindinių teisų hartija. Tos e, peržiūrėtos socialinės hartijos nuostatos galėtų atsižvelgti Europos socialinių teisų komiteto nu-, e, nuomonės ar sprendimus. Pagrindinių teisų agentūra galėtų idealiai vieta e, rinkti rezultatus tos stebėsinos, kurią atlieka Europos tarybos organizacijos ir kitos tarptautinės organizacijos ir apdoroti tokią informaciją, kad komisija ir parlamentas galėtų pasiremti tuo nebejotiniu informacijos šaliniu, šaltiniu ir tai prisidėti prie atitikties sutarties antrajam straipsniui. Tai nesusilpnintų Europos tarybos stebėsinos organizacijų ar jungtinių tautų tokių organizacijų, jos sustiprėtų, nes jų rezultatų vertė padidėtų, nes tie rezultatai būtų naudojami gyvendinant procedūras numatytas 7 straipsnėje, taip pat rengiant teisės aktus ES. Antra. Tokio demaršo pranašumas leistų palyginti šalių situaciją fundamentalių pagrindinių teisų srityje tai būtų labai naudinga, kad proaktyvi pagrindinteisų politika atsirastų ne tik reaguojant į pažeidimus, bet ir nustatant tai, kokia kompetencija galėtų būti panaudota ES tam, kad būtų sustiprintas tarpusavio pasikėjimas tarp valstybių narių. Tai nėra nauja mintis. Savo komunikate, parengtame trečiųjų metų spalio 15 dieną, kalbėdama apie ekspertų tinklo darbą komisija sakė, kad informacija surinkta tinklo turėtų leisti aptikti anomalijas pareigų teisų srityje ar tai situacijas, kur gali būti pažeidimų arba pažeidimo pavojus pagal 7 straipsnio prasme. Per analizę tinklas galėtų padėkti rasti sprendimus, kaip e, panaikinti tas patvirtintas anomalijas ar užkirsti kelią potencialiems pažeidimams. Stebėsena užtikrina prevencinį vaidmenį, nes tai galima pateikti idėjų, kaip pasiekti saugumo, e, laisvės ir teisingumo e, e, sritį arba pranešti apie tai, kad atsiranda nepageidautinų tendencijų. Pagrindinių teisų hartija atrodo, tarsi numato kažkokias ribas, bet taip pat e, ir e, nukreipia. ES turi pagrindinių teisų hartiją, turi pagrindinių teisų priemonės, tačiau neturi politikos. Kad tokia politika atsirastų, pirmiausia, reikia pagrindinės teisės vertinti ne kaip draudžiančią tam tikrus veiksmus, bet kaip ir stimuliuojančią teisėvaros pasiūlymų rengimą, politikos iniciatyvų rengimą, numatant uh, svarbiausias temas tarp instituciniam dialogui, taip pat e, daryboms e, tarp valstybių narių ir tarybos. Karinių teisų agentūros ataskaita apie karinių teisų situaciją, apie teisės viršinybės ir demokratijos būklę sąjungoje galėtų būti išeities taškas, jeigu e, ji pakliūtų į pagrindinių teisų politikos ciklą. Tai reiškia, kad ši ataskaita turi būti pat pagrindas, kurios, kuria remdamas komisija ir parlamentas pagal 7 straipsnį. Mm galėtų e, rengti diskusijas. Tai taip pat reiškia, kad ši ataskaita galėtų suteikti gairias komisijai, kokio potencialių iniciatyvų galėtų imtis. Ypač e, laikantis e, sutarčių numatytų užduočių komisijai. Na ir trečia, tokia ataskaita galėtų leisti suderinti teisinę analizę socialinių mokslo empiriniais tyrimais apie pagrindinių teisų situaciją. Rengdama metinę ataskaitą agentūra galėtų panaudoti tam tikrus rodiklius, kurie leidžia stebėti pažangą, gerinant teisinę ir institucinę sistemą, ką jungtinės tautose vadinama struktūriniais rodikliais, bet taip pat ir kuriant ir gyvenant politiką, siekiant realizuoti merinės teisės, kas vadinama proceso rodikliais ir rezultatus, tai yra rezultatų rodiklius. Iš tikrųjų, pagrindinių teisų agentūra parengė įvairias e, metodikas, skaitant e, kiekybinius pažalgas, fokuso grupų diskusijas, žiniasklaidos stebėseną, kas leidžia ne tik įvertinti pokyčius teisinėje srityje, bet taip pat ir tai, kas vyksta realiai vietoje ir kaip suvokiamas žmonių pagrindinių teisų pažeidimas. Taigi agentūra galėtų papildyti tai, ką daro kitos žmogaus teisų stebėsinos organizacijos savo ataskaitoje. Aišku, aš niekimirkai ne, ne nepamirštu, kokia, nepamirštu kokią sunkią užduotis, kokius pokyčius tai reikštų, kai vietoje komisija, vietoje to, kad komisija, parlamentas ar agentūra renktų savo atskiras ataskaitas, renktų met, kasmetinį dialogą taryboje, turėtume vieną nuoseklų politikos ciklą pagrįstą informaciją, kuri būtų surinkta objektyvai, nešališkai ir tai leis palyginti situaciją tarp valstybių narių. Yra tam tikrų problemų, yra teisinio pagrindo problema, yra galbūt problema, kaip susijęti pranės teisės su demokratija ir statymų viršinybė. Tos savokos yra šiek tiek dar neaiškios pagal savo apibriežtį ir jos vis labiau aiškinamos ir geriau suprantamos, skaitant ar Europos tarybos Venecijos komisijoje. Manau, kad perinam prie tokio politikos ciklo būtų įmanoma. Tyrimo pozicija yra tai, kad nerimas, nuogastavimai išreikšti pastaruoju metu dėl įvykių susijusių įstatymų viršinybę Vengrijoje ar Lenkijoje, solidarumo žlugimas tarp valstybių narių, valdant taip vadinamą pabėgėlių krizę, kuri kilo ES nuo 15 metų vidurio. Ženklesnės pažangos nebuvimas, pavyzdžiui, plėtojant nediskriminavimo darbo tvarkę ar integruojant pagrindinės teisės į ekonominės valdysenos sritį ir, ir panašiai. E, tai reiškia, kad ES turi rasti būdą, kaip išeiti iš krizės, pasiremdama savo vertybėmis. Europos parlamentas čia turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį, gyvendinamas ES pažadus kad tai yra ne tik bendroji rinka, bet taip pat ir e, teisų sąjunga. Dėkuoju. Dabar žodis e, komiteto narėms, kurie norėtų pasakyti. Pirmiausia, ponas Nagy. Ponas Nagy. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems už pranešimus, už e, pasiustą žinias. Uh, Porą dalykų norėčiau pasakyti. Pasakysiu, kad Europos tarybos vaidmuo labai svarbus. Kai buvęs e, Europos tarybos narys, aš suprantu ir jaučiu svarbą šios institucijos. Todėl norėčiau paskatinti įgyvendyti visas rezoliucijas ir rekomendacijas tos organizacijos. Europos Sąjungoje mes turime parodyti toms kitoms 19 ar 20 Europos tarybos šalių, kurios e, nėra ES narės pavyzdį. Na ir e, antras dalykas, norėčiau sureaguoti į e, komisijos atstovo pasisakymą. Taip, aš suprantu, kad yra baiminamasi dėl grėsmių grėsmės yra ir realios, ir įsivaizduojamos. Bet manau, kad mes turime išlaidyti tas baimės ir turime parodyti piliečiams, kad mes galime sureaguoti į šias grėsmės. Na ir taipogi dar norėčiau pasakyti, kad e, turime išsklaidyti baimės ne tik tai daugum didžiųjų grėsmių, bet ir tų mažųjų grėsmių. Na, ko gero, populistiškai nuskambės e, ketinimas e, bandyti išsklaidyti vien tik tai didžiosios visuomenės dalies baimės, bet mes ko gero visada esame šiek tiek populistai, jeigu neatsižvelgiame į uh, mažumų ar mažiau svarbės baimės visuomenėje. Pirminkė, dėkoju. Dabar žodis ponus, ponui Sogalui. Dėkuoju, aš prisimenu, kad pamenu, kad Ferrari pranešimuose, bero šeštame straipsnėje, yra kalbama apie LGBT, apie neįgalių žmonių, e, taip pat mažumų teisės. Komisijos e, pranešime labai mažai ir apie kultūrinius ir kalbinius skirtumus e, kalbama. Štai Ferrari pranešime sakoma, kad du trešdaliai europiečių mano, kad yra, egzistuoja ES plačiai paplitęs etinis diskriminavimas, tautinis diskriminavimas. Labai svarbu yra kalbėti apie migrantų teisės, taipogi ir apie seksualinių mažumų teisės. Ir štai čia pranešime taip pat yra sakoma, kad reikia daugiau e, duomenų siekiant kovoti su diskriminacija. Tačiau kaip dabar kovoti, tiksliau kaip rinkti duomenys, jeigu kai kurios šalis atsisako pripažinti, kad yra mažumų. Aš nekalbu apie tas valstybės nares, kurios netgi turi įstatymus nukreiptus prieš e, mažumas arba, pavyzdžiui, baudžia. E, savo piliečius už tai, kad jie bando vartoti savo kalbą. arba pavyzdžiui e, naudoja e, dvigų. E, aš žinau, kas vyksta Liet... Prancūzijoje, Graikijoje, Slovakijoje, Slovenijoje ir Lietuvoje. Na, aš neturiu dabar laiko gilintis. Mm, jeigu norite, galite manęs klausti, aš jums paaiškinsiu, kas ten vyksta. Aš tikiuosi, kad tas naujasis mechanizmas rimčiau pasižiūrės į uh, rimtas e, problemas 40 žmonių, 40 milijonų žmonių. Tie žmonės e, nėra naujokai ir atvykėliai savo šalyje, jie tiesiog toje šalyje gimė ir gyvena, bet, e, kaip čia dabar pasakyti, mandagiau. Nelabai suvokiama yra, kodėl kai kurios valstybės narės uh, nenoriu net prisiminti to, ką jie pažadėjo prisimdami įsipareigojimus vykdyti Kopenhagos kriterijus ir e, gerbti įstatymo viršienybę. Taigi, mažumos. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar žodis panu Jurekui. Dėkuoju, pirmininkė. Panas Timermansas nedalyvauja šiandien posėdėje. O man tai tik tai atrodo, kad tai atskleidžia viešųjų diskusijų su ES padėtį. Jeigu panas Timermansas turėtų pasirinkti ir prisimti savo atsakomybę, tai tikrai tai tik tai parodo, ką jis mano. Nebent jam atrodo, kad šita vieta yra tik tai spektaklis, o nieko čia realiai nedaroma. Čia dabar išgirdome ir matėme labai e, griežtų pareiškimų, baime, neapykanta. Tokios kalbos, jeigu ne, neapykanta, tai kažko tai blogesnio netgi remiasi. Ir praktiškai taip yra, taip yra atsisakoma diskutuoti apie migraciją viešai. Dabar, kas dėl netoleravimo, netolerancijos mes susidurėme su tyla tiesiog. Mes vis daugiau informacijos gauname iš įvairiausių institutų. Štai pavyzdžiui, matome, kad prieš krikščionius yra neapykanta nukreipta, jie yra persekiojami. Taigi krikščionių pabėgėlių persekiojimo klausimų taipogi yra rezoliucijų parlamente. Noriu tik tai pasakyti, kad Vokietijos rytų bažnyčių asociacija informavo, kad nėra informacijos apie viešai persekiojimą. Kaip kad ponas Sogor sakė, jeigu yra pavyzdžiui tokių organizacijų, kurios atstovauja kelių kategorijų mažumas, nes dažnai etnės ir religinės, uh, E, mažumas atstovauja, pavyzdžiui, institucijos. Taigi, tokia institucija būtų rytų bažnyčia. Galbūt bent jau reikėtų patikrinti tą informaciją pirmiausia prieš apie kažką tai sprendžiant. Tačiau dabar mes pasidavėme e, viešam vertinimui ir teisimui žmonių ir dėl to tūkstančiai žmonių atsiduria kažkur tai už ribos, už ribų. Niekur čia nėra kalbama apie neapykantą nukreiptą prieš krikščionis. kartais netgi nėra užregistruojami faktai, ne tik kad nuomonės. Aš tikėjausi, tikiuosi, kad dar turėsiu progos paklausti pono Timermanso apie nelegalius Europos komisijos e, veiksmus, nes įmamas yra veiksmų prieš mano šalį. mūsų parlamento teisės, teisinė tarnyba taipogi tą patį klausimą kėlė. Čia kalbu šiek tiek apie kitą sritį. Politinė atsakomybė yra labai sudėtinga įgyvendinti, kai mūsų diskusijos yra traktuojamos kaip e, pasikeitimas požiūriais, o ne kažkokių konkrečių klausimų nagrinėjimas. Aš labai apgailę savo dėl to, kas vyksta. Tikiuosi, kad dar ateityje galėsime padiskutuosi su ponu Timeronasu. Pirmininkė, dabar norėčiau suteikti žodį poniai Sofijai Inetvelt. Yeah, thank you, thank you, Madam Chair. Ačiū, gerbiam pirmininkė. Pirmiausiai pasakysiu, kad labai malonu e, matyti poną Deschoter Europos parlamente. Aš prisimenu, kad jūs atlikote tam tikrų tyrimų dėl, taip vadinų, konkordatų pranešimo. Ir visai netikėtai jūs matyti dabar vėl. Išklausiau susidomėjusiu jūsų pasisakymą ir turiu vieną klausimą jūs su, sutinku su visko, ką jūs sakėte, bet tikriausiai žinote, kad šis komitetas rengia pasiūlymą šiuo metu dėl sistemos skirtos stebėti, kaip valstybės narės ir institucijos e, užtikrina pagrindinės teisės, demokratiją ir teisinės valstybės principus. Ir norėjau paklausti, ar jūs matėte pranešimą, ar turite kokių nors pastabų? E, Toliau e, ponui Fonsekai Morijo ir per jį ponui Timermansui ir ponui Jurekui noriu pasakyti, kaip ir ponas, tiksliau noriu kaip ir ponas Jurekas pasakyti, kad apgailestauju, jog nėra pono Timermanso. Ir e, norėčiau paprašyti vadovybę komiteto pakviesti Timermans atvykti į mūsų komitetą dažniau. Manau, kad tai būtų mums labai naudinga. Aš esu kito komiteto vieną narį ir mes labai dažnai sustinkame su komisijos atstovais. E, Daugumo iš atsakingų komisijos narių gal kas e, ketvirtį lankosi pas mus, taigi būtų labai naudinga, jeigu jisai atvyktų pas mus. Aš ką tik tai gavau jūsų ataskaitą, neturėjau laiko įsigilinti, bet klausiau, ką jūs sakėte E, žiūriu į ataskaitos turinį, prisimenu ankstesnės ataskaitas. Galiu pasakyti, kad man regis yra spraga tarp to, ką e, girdime per diskusijas kasdien e, čia ir tarp to, kaip viskas surašyta ataskaitoje. Ataskaitoje, tarsi iš ataskaitos galima sudaryti įspūdį, kad viskas yra puiku, komisija yra uh, E, lyderiai tvirtinant pagrindinės teisės, bet e, vis tik tai reikia pasižiūrėti, kaip savo pasiūlymuose komisija atsižvelgia į pagrindinę teisų hartiją. Man asmeniškai atrodo, kad ne visuomet visiškai ir pakankamai į tai atsižvelgiama. Esame diskutavę jau apie tai, pavyzdžiui, e, privatumas, pasiūlymai E, dėl kovos su terorizmu, e, dėl to privatumo skydo. Man atrodo, kad komisija nesižvelgia e, visiškai į precedento teisę pagrįstą pagrindinių teisių hartiją. Ir man regis, kad netliekamas poveikio vertinimas, kai įmonės teikia pasiūlymus būtent kovos su terorizmu kontekste ir atinkamų nusikaltimų kontekste. Tai yra ypatingai jautrios politinės sritis. Ir kodėl komisija visuomet sako, mes neturėjome laiko. Bet tai pasiūlymai yra susijęs su Europos piliečių pagrindinėmis teisėmis. Kitas dalykas - parlamentarų klausimai ar laiškai Europos komisijai tokiais jautriais klausimais susijęsi su pagrindinėmis teisėmis. Mes e, daž, dažniausiai negauname atsakymų į savo laiškus, kai spaudžiam komisiją, sakoma, kad atsakymų nepateiks arba gauname labai nedaug informacijos ir sudaro įspūdis, kad komisija nelabai nori su mumis bendradarbiauti. Pavyzdys Mums kelia didelį susirūpimą tai, kad Lietuva vis bando prastumti e, įstatymus nukreiptus prieš LGBTI. E, taikomas dabar jau e, propagandos draudimo įstatymas ir mes iš komisijos gavome, gavome atsakymą, kad taip gilinamės, atrodo, kad tai buvo prieš metus, bet iki šiol mes uh, laukiame, kokias išvadas padarys Europos komisija ir man atrodo, kad tai jau toks yra ypatingas atvejis. Taip pat norėčiau paklausti, ką komisija ketina daryti, kad savo e, veiklą pagerintų pagrindinių teisių tvirtimo srityje. Ir man regis, kad komisija turėtų būti e, drąsesnė Aš labai atsiprašau, kad vėl uh, skiriu savo klausimus ponui Fonsekai Morijo, kuris nuolat uh, sulaukia iš manęs uh, kritikos jūsų, gal pagrindinės teisės yra pažeidimos, nes aš savo pyktį labai dažnai jūs nukreipiu. Bet iš tiesų būtų labai e, malonu išgirsti, bū, būtų labai malonu išgirsti poną Timermansą, bet lauksiu ir jūsų atsakymo. Dabar Ponas Karskis. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Dažnai susidurime su situacijomis, kai ES veiksmai ir ES teisės turinys ar to nebuvimo, nebuvimas tam tikroje sityje mm, E, reiškia, kad žmogaus teisės yra pažeidinėjamos ne tik es viduje, bet ir už jos ribų. Dažnai susitarime su situacijomis, kai ES struktūros ar kokia nors struktūra, kurios veiksmus toleruoja ES institucijos pažeidinėja e, žmogaus teisės už es ribų. Kalbėjome apie užsienio kovotojus šiandieną. Tačiau dažnai E, galima pakalbėti kalbėti apie ES verslą trečiosiuose šalyse, įmonės, kurios e, pažeidinėja darbuotojų teisės. Taip pat matome, kad kai kurios valstybės narės eksportuoja privačias karinės e, paslaugas. Kartais tai yra daroma pažeidinėjant žmogaus teisės ir tarptautinę teisę. Kartais trūksta atskaitomybės, atsakomybės ir tose šalyse, kuriuose veikiama užsitikrinamas imunitetas nepriklausomybė, bet jos įregistruotos bendrovės valstybėse narise, o valstybės narys nesiekia uh, persekioti tokių, už to, įmonių už, tokius, už tokią veiklą. Yra ir spragų ES e, teisės aktuose. Paslaugų direktyva neįtraukė saugumo ir karinių paslaugų. Mes nežinome, kodėl tokios išimtys įdėktos. Gal taip e, atsitiko dėl E, lobisnės veiklos. Kita vertus, ES išorės veiksmų tarnyba ir Europos komisija bando e, pasipriešinęs jungtinių tautų veiklai, kurios bando atsakyti tokių pilkųjų zonų, tai yra reglamentuoti saugumo paslaugas teikiančias bendrovės. ES atstovai e, gana agresyviai kalba ir pasirenka status quo. Ir tokiu būdu ES verslas pažeidinėja žmogaus teisės. Daugia šalis e, Montro dokumentas e, nėra teisiškai privalomas, o mums reikėtų teisiškai saistančio dokumento. O pranešėjai norėčiau pasakyti štai, ką mums reikia stebėti, kaip viskas vyksta Europos Sąjungoje, bet turime taip pat nepamiršti, kad Europos Sąjunga veikia trečiosiuose šalyse. Mes nenorime, kad žmogaus teisės būtų pažeidinėjamos Europos Sąjungos verslo e, ir kad Europos Sąjungos institucijos tai pražiūrėtų. Like give... Ačiū, turime dar du norinčius kalbėti. Pirmiausia, ponas Škripek. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu klausimą ponui Grūdenui. Ačiū Jums už Jūsų pasisakymą. Jūs kalbėjote apie prieigą prie e, e, pagrindinių teisų kategorizacijos. Jeigu kalbėsime apie neapykantos kalbas, tai turbūt suprantate, kad tai yra problemiškas rytis, nes vienos asmens neapykantos kalba, kito yra žodžio laisvė, ir kurią reikia gerbti. Europos taryba yra nedaug nudirbus, e, užtikrindama religijos laisvę valstybės narėse, reikalaudama e, gerbti sąžinės prieštaravimo principą. Ar galite pasakyti mums, kad religijos laisvė ir e, žodžio laisvė ir toliau bus gerbiami. Pavyzdžiui, atskiri, atskiri krikščionis arba atskiros bažnyčios tiesiog patiria e, grėsmę, kad jų, jie bus persikėjimai dėl to, kad jie išreiškia savo nuomonės, užsima savo religinę praktiką. Kaip jūs galite nuspręsti, kad mano pasisakymas motivuotas neapykantam tos? Kaip aš galiu turėti laisvę nesutikti dėl seksualinės etikos. Mano laisvė yra nesutikti su kitų praktika, ar aš neteisus. Ir jeigu aš kam nors kenkiu ar padarau nusikaltimą, įstatymas mane persekios. Aš ne, nekenčiu žmonių, kurie save laiko homoseksualais, tačiau neturiu sutarti su jų praktika ir jos išraiška. Turime išlaikyti laisvę turėti skirtingas nuomonės, kiekvienas krikščionis turi turėti laisvę prie, priešintis kitų praktikai. Turime leisti tam tikrą laisvę. Ne Europos Sąjunga turi nustatyti įstatymus. Ar suprantate, kad neapykantos įstatymų kilmė yra Sovietų Rusija po antrojo pasaulinio karo, kur nekvietas kalna buvo bet kas, kas nėra komunistiška. Aš esu iš paskomunistinės šalies ir aš tai yra supatyręs tai neturime e, sėti neapykantos visuomenės, tačiau neturime jo už ją bausi. Visi sako, kad ne, nepatinka, bet kam gali nepatikti fanatiškas pamokslautojas, tačiau e, nėra už ką jo bausti. Man nepatinka džihadistai, bet ar e, aš, ar aš galiu, turiu būti baudžiamas už tai, kad kalbu ir kritikuodamas jų kur yra riba tarp jų praktikos ir neapykantos e, krikščionybei. Kas čia didžiausias, e, didžiausia valdžia, kad galėtų visus teisti? Kaip Sofija Infeld minėjo Latviją. Latvija turi teisę nepropaguoti homoseksualų praktikos nuomonių taip tokiu būdu, kaip Rusija turi teisę nepro užsimti propagandą už abortus. Ar mes galime kalbėti, arba vadinsime tai neapykatos kalba. Ir galbūt pasiūlyti nubausti už tai. Ačiū. Thank you. And the last speaker... Ačiū iš paskutinis ponas Marijas. Ačiū ponė pirmininkė, jeigu leisite, kalbėsiu toliau greikiškai. Θέλω να θέσω ένα θέμα σε σχέση με την εφαρμογή των... Aš norėčiau užduoti klausimą dėl pagrindinių teisių gyvendinimo ES. Trojka ir Eurogrupė dabar ką daro. Trojka arba trejetas e, institucinė prasme kaip ir neegzistuojanti institucija yra, bet realiai veikianti. Uh, E, <clears throat> institucija. Tai yra e, Europos komisija, Europos centrinis bankas ir, Euro, ir Tarptautinis valiutos fondas. E, Graikija, Portugalija, Airija ir Kipras turėjo paklusti šios institucijos, neformalios institucijos sprendimams. Mhm. Jie susirinko kaip tartautiniai kreditoriai, priemė rimtų sprendimų dėl finansavimo Graikijai arba kitoms šalims, kuriuoms reikalinga pagalba. Jų priimti sprendimai yra vadinamieji tarpusavio supratimo memorandumai. Šie memorandumai yra kaip ir primetami vyriausybėms, na, be jokios abejonės, jeigu vyriausybės tam nepritars, tai tiesiog negaus pinigų. Trejeto atstovai yra siunčiami į konkrečios šalies vyriausybę pasirašyti to memorandumo. Ir čia valstybės labai aiškiai prisėima įsipareigojimus tam tikrus. O tie įsipareigojimai turi konkrečių pasiekmių. Ir kartais yra pažeidžiamos žmonių teisės. Štai pavyzdžiui, yra priimta e, teisės aktų dėl pensijų sumažinimo, bet tai yra asmens teisė asmens asmenę laisvę. Štai pavyzdžiui, pagal 17 hartijos straipsnį yra pažeidžiama e, teisė į nuosavybę, nes štai, pavyzdžiui, Graikijoje 40 procentų buvo sumažinti atlyginimai. Pagal 27 straipsnį taipogi nuosavybės teisė pažeidžiama. Ir kaip, pavyzdžiui, kai mažinama pensija, yra pažeidžiama teisė žmogaus išgyventi, taip pat yra mažinama, kai sumažinamos lėšos yra apribojamos teisės išvietimą. 14 straipsnis pažeidžiamas taipogi. Jeigu įmamasi priemonių, kurie, pavyzdžiui, apriboja pašalpų gavimą, tai tada 36 straipsnis yra pažeidžiamas. Vėlgi bendrojo interesų visuomeniai naudingos paslaugos, tiek e, kiek yra susijęs su ligonėmis. 35 straipsnis, kai pensijos e, liečiamos, yra 34 straipsnis pažeidžiamas. Taigi dabar čia praktiškai kaip ir e, tokia neaiški pilka zona gaunasi. Kasgi kontroliuoja trejato trojkos veiksmus, komisija kaip ir negali to daryti e, socialinio saugumo klausimai nėra ES kompetencija. Komisija taipogi neturi įgaliojimų nieko daryti dėl minimalaus atlyginimo. Na, o komisija, kaip ir Eurogrupė, kaip ir Centrinis bankas Europos, e, nepaisant to vis tiek veikia ir priima sprendimus, kurie pažeidžia piliečių teisės. peticijų komitete plenarnio posėdžio metu vyriausybėms e, Graikijos, Portugalijos, e, Kipro vyriausybėms jau esu tai sakęs. Mes jau kėlėme klausimų dėl žmogaus teisų pažeidimo. Kai tai yra daroma valstybių. Mums buvo atsakyta, kad tai ne Europos Sąjungos teisė pažeidinėma, o valstybių narių teisė. Tačiau vis dėlto Europos komisija ir Centrinis bankas tas sąlygas primetinėja, pavyzdžiui, Graikijoje ir kitur. Taip, taip, aš jau tai baigsiu. Pusę minutės dar man skirkite. Taigi visi šie klausimai labai svarbus ir aš dabar tuos klausimus keliu ne tiek, kiek uh, paprastas parlamentaras, bet kaip uh, Europos teisės profesorius Kretos universitete. Taigi, reikia pasižiūrėti, kaip tą klausimą spręsti, nes dabar kaip ir sukūriama atskira teisės šaka, kur yra visiška, visiškoje kažkokio tai neaiškioje, neriškioje pilkoje zonoje ir niekas negali legitimumo tos ir ties patikrinti ypatingai Graikijoje, kur štai pavyzdžiui masiškai yra pažeidinėjamos žmogaus teisės. Aš jums jau pavyzdžių pakankamai pateikiau. Pasižiūrėkime į trečiąją gyvenimo programą vien tik tai. Na, tikriausiai jūs pasakysite, kad vyriausybės neturėtų įgyvendinti tokių programų, bet tada Graikija negaus jokių pinigų ir e, Dragis nebeduos e, pinigų tiesiog. 75 procentai mūsų pasiskolintų lėšų grįžta vienaip ar kitaip e, kreditoriams. E, taigi, kreipkime galbūt į dragį. Ačiū, Sofija Intelt. Norėjo pasakyti, bet vieną minutę. Labai trumpai, ponia pirmininkė. Tiesą sakant, negaliu tylėti po kolegų Jūreko iš Krypeko pasisakymų. Taip, turite teisę išsakyti savo nuomonę, kaip ir visi kiti. Taip, galite turėti savo nuomonę bet yra skirtumas tarp nuomonės ir neapykantos kalbos. Ar kažkas per vidurį, kur jūsų nuolatiniai teiginiai apie LGBTI žmonės prisideda prie tokio klimato, kuris skatina neapykantą, arba kai žmonės jaučiasi nepatogiai. Ne, ponia pirminkė, mes čia giname tam tikras vertybės. Po to, kas įvyko praėjusią savaitgalį, kai 50 žmonių buvo išžudyta baisių būdų tiesiog dėl to, kas jie yra. Labai atidžiai, labai atsargiai reikia galvoti apie tai, kokias vertybės propaguojate. Man labai liūdna ir pikta girdėti tokias homofobinės kalbas vėl ir vėl šioje salėje. Ir privalau apie tai kalbėti. Nenoriu pradėti naujos diskusijos. Bus kita diskusija po kelių minučių. 30 sekundžių. Dziękuję. Panie Przewodniczący, ja upominam się. Ačiū, ponia Prinkė. Noriu priminti tiesiog tai teisę pagal taisyklės atsakyti įvardytam asmeniui. Taigi mūsų reakcija nėra čia kažkoks e, išnaudojimas e, taisyklių. Noriu tiesiog ginti bendras vertybės, bendras taisyklę normas. Noriu dėl fundamentalaus e, funda, islamo teisės skleidimo, pavyzdžiui, į daug patystą. Tai aš turiu teisę tai ginti. Jeigu atsiranda monogaminius e, visuomenių kvestionavimo, tai turiu priminti, kad yra universalių standartų, kurių reikia laikytis. Mes gynėme Lietuvą ir ją toliau ginsime. Tai yra mm, šalis, mažumos šalis, todėl turime ją ginti. Na, ačiū. kai bus diskusija apie mažumas, tuomet galėsime apie tai kalbėti. Labai ačiū, noriu daryti, užbaigti šios diskusijos. Tik tai norėčiau paminėti, kad būtų galbūt labai gerai asmeniškai paskviesti poną Timmermansą į diskusiją Libė komitete. Kaip, tai būtų kaip ir pagrindinė mūsų diskusijos išvada. Dabar trumpam dviems minutėms žodis mūsų svečiams. Pirmiausia, ponas Fonseca Morijo. Jums leidus norėčiau atsakyti ponui Šogorui dėl kalbų įvairovės. Ir atsakysi prancūziškai, kad e, būtų ta lingvistinė įvairovė. Je vais transmettre dès que je quitte cette réunion, M. Timmermans, Aš ponui Timermansui perduosiu tai, kad jūs e, apgailestavote dėl to, kad jis netvyko į posėdį. Padarysiu tai iš karto, kai tik tai jį sutiksiu. Toliau, dabar dėl man užduotų klausimų. Labai gaila, kad kalbinė įvairovė uh, nėra pakankamai pabrėžiama pranešimuose. Na, dabar dėl krikščionių ir dialogo tarp religijų, religinio dialogo. Šio mėnesio pabaigoje ponas Timermansas susitiks su religijų ir pasaulietinių organizacijų atstovais. Komisija labai rimtai žiūri į 17 straipsnį ir į dialogą su religinėmis ir nekonfesinėmis organizacijomis. Sophie Inetveld tikrai nepergyvenkite, jūs manęs nepuolate visą laiką maloniai ir su, į tą iššūkį atremsiu ir jums atsakysiu. Aš nenoriu galbūt gilintis į diskusijas tarp jūsų. Aš galiu tik tai pasakyti, kad dėl to, kas vyko Orlandė, tai yra paminamos mūsų vertybės. Na dabar kas dėl skirtingo požiūrio šeimos srityje. Tai galbūt nesikišiu į jūsų politinės diskusijas. Dėl privatumo skydo 16 straipsnėje yra apie duomenų apsaugą kalbama ir turiu pasakyti, kad jūsų taipogi, dėl jūsų taipogi šiuo metu vis dar diskutuojame su latinoamerikiečiais. Nu, tikiuosi, kad greitai bus pasiektas sustarimas. Dabar dėl Lietuvos. Mes e, situaciją Lietuvoje sekame. Mes taipogi aktyviai dirbame tam, kad uh, atitinkant Lietuvos įstatymus ir e, ES teisės principus būtų įgyvendintas nediskriminavimo principas. Na, na ir dabar galiausiai dėl klausimo, ar komisija laikosi pagrindinių teisų vykdama ekonominio taupimo programas. Mes puikiai suvokiame, kokia sudėtinga yra situacija, kokios didelės problemos. Yra e, Europos žmogaus teisų prim, teismo priimtų sprendimų kurie nusprendė. Tuose sprendimuose yra sakoma, kad valstybės narėse priemonės panaudotos atitinka žmogaus teisų principus. No. But, but not in Greece. 40% of the... Bet ne Graikijoje 40 procentų gyventojų gyvena žemiaus skurdo ribos ir 1,5 milijono bedarbių, nors Graikija turi 240 milijardų paskolų, kur nuėjo tie pinigai. Tai didžiulis maršalo planas, kuris turėjo padėti Graikijos ekonomikai ir neturėtų būti nedarbo. Taigi didelė problema, galbūt galime ją aptarti kitą kartą. Thank you. Ačiū. Prašom. Ačiū. Buvo užduotas man tiesioginis klausimas, tai norėčiau į jį atsakyti ponui Škripekui jo nuogastavimas, kad, kad jo teisė į religiją ar žodžio laisvę bus pažįsti Europos tarybos. Labai trumpai atsakymas yra ne. Jūs, žinoma, turite teisę pasinaudoti religijos laisvę ir žodžio laisvę pagal dešimtąjį straipsnį. Tačiau dešimtasis Europos konvencijos dėl žmogaus teisų mini taip pat ir atsakomybę panaudojant šią teisę. Ir tokia žodžio laisvė gali būti apribota pagal konvenciją. Kaip tai daroma? Nusprendžiama labai aiškių ir ribotų kriterijų pagrindų. Pirmiausia, susiję tai su tuo, kas būtina demokratinė visuomenė ir kas yra proporcinga. Žinoma, jūs galite pasinaudoti savo žodžio laisvę ir galite sakyti dalykus, kurie sukrečia ir sukelia nerimą, tačiau yra riba, ties kuria e, yra pasisakęs e, e žmogaus teisų teismas ir kurios valstybės narės prašomos laikytis. Ir taigi yra ribos žodžio laisvėje. Jeigu leisite man šiek tiek asmeniškai pasakyti. Aš manau, kad teisinės ir baudžiamosios sankcijos yra dalis atsakymo, tačiau jos turi būti labai ribotos ir skirtos labai rimties atvejams. Svarbiausia, kovojant su neapykantos pasisakymais, yra požiūris visuomenėje. Jeigu mes griežtai reaguojame į pasisakymus, kurie užsipuola kitų žmonių orumą ir neigia kitų požiūris, Taip, taip galima pasiekti skirtumą, jeigu griežtai pasisakymą prieš tokias kalbas, ar jos toleruojamos ar propaguojamos. Tiesą sakant, aš irgi esu iš po komunistinės šalies, tai yra mano patirties dalis taip pat. Ačiū. Thank you. Um, and it... Ačiū. Man labai malonu Jūs matyti, Sofija Intveld. Taip, yra kitų pasiūlymų, kurie aptarėme Europos parlamente, siekiant sustiprinti vertybių, kuriamis paremta sąjunga stebėsena. Ir tam tikrų mestų tyrimas, kurį užsakė Rybė komitetas, prisėda prie tos diskusijos. Aš suprantu, kad yra keturios rytis, kurie yra prieštaringiausios. Pirmiausia, kaip pagrindinės teisės būtų, turėtų būti integruotos Europos semestrą ir įtrauktos tarptų priemonių, kurios e, pritaikomoms šalims, kurios gauna paskolą pagal stabilumo mechanizmą ir kuriams taikomas sustiprinta stebėsena. Tai yra pirma priešnagės sritis. Barbara Spinelė rengia pranešimą šią temą. Pranešimas bus apie skirtas pagrindiniams teisėms ir institucijų darbo metodams. Antras prieštaringas klausimas yra, koks vaidmuo atitenka pagrindinių teisų agentūrai. Tai yra atviras klausimas. Trečia, koks vaidmuo tenka socialiniams teisėms be tų, kurios yra integruotos į pagrindinių teisų hartiją. Nepamirškime, kad hartija yra dalinis pagrindinių teisų kodifikavimas ir neapima visų absoliučiai socialinių teisų kurios sudaro parinių teisų teisinę. Ketvirta, ar ateityje reikėtų perėti prie parinių teisų politikos, kuomet e, tyrimai turėtų stimuliuoti politikos pasiūlymas, o ne būtų žvelgiame atgal į potencialius pažeidimus. Na ir paskutinė pastaba po to, po pono Marijos pasisakymo. Turiu pasakyti, kad e, šiame ataskaitoje, šiame tyrimė yra kalbama apie tai ir jeigu leisite vienai sekundžiai, norėčiau e, kaip Junktinių e, tautų komiteto narys pasakysiu tai, kas vyko Graikijoje sukrečia. E, sukrečia mane kaip žmogaus teisų gynėja, kaip ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisų komiteto narį su Graikijos padėtimi susipažinome visai neseniai prieš keletą savaičių ir faktas, kad visiškai buvo nepaisamos socialinės teisės, patvirtinant tas priemonės, man yra tų e, subjektų, kurie veikia šioje situacijoje patikimumo klausimas. Labai ačiū. Ačiū Jums už įdomius pasisakymus šiandieną. Dėkuoju visiems kalbėtojams. Dabar turime perėti prie kitos dalies mūsų diskusijų. E, prašysiu Jūsų dabar jau sėsti grįžti į salę ir kviečiu e, poną Maloj Ivan Ivanov, e, Gana Kristina Gatas, Peta Klarka ir Nataša Kazačkin. Prašom. To... Pradėsime antrąją dalį. Mažumų, romų, tarplyčių asmenų ir neįgaliųjų teisės. Norėčiau pasveikinti mūsų naujus prelegentus. Pirmasis e, pasisakys profesorius Tov Maloj. Jisai vadovauja Europos mažumų klausimų centrui. Pone, atsiprašau, tie ponė Maloj e, gilinasi teisinius politinius aspektus susijusius su E, nacionalinių mažumų teisėmis tarptautinėje teisėje ir tarptautinėse santykiuose, ypač Europos kontekste. Ji vadovauja Europos e, mažumų klausimų centrui, bet tai taip pat ji e, užsima pilietybės ir etikos moksliniais tyrimais priklausos ekmi klasteriui. Prašau, žodis Jums dėkoju. Manęs prašė pakalbėti apie mažumų apsaugą, pirmiausiai kalbant apie nacionalinės mažumas Europos Sąjungoje. Apskritai, e, nacionalinės mažumas Europoje apima grupės, kurios istoriškai gyveno šimtmečius tame pačiame regione, pavyzdžiui, nacionalinės, etinės, kalbinės e, grupės ir Romai. Daugelio šalių religinės grupės taip pat yra įtrauktos į šią kategoriją, kaip ir ras teisės, tam tikros rasinės grupės. Mes jau girdėjome, kad ES pagrindinių teisų hartė ir kitos, kiti ES teisės aktai, e, kurie turi nuostatų dėl mažumų, nenumato esminių teisių e, tokiems asmenims, kad būtų galima apsaugoti tuos žmonės ir skatinti jų kultūrą ir tapatybę. E, E, be Kopenhagos kriterijų, kurių turi laikyti tenkinti bes, e, stojančius ES teisės, e, nėra tokių materialių tvirtų teisių, kurios būtų taikomos toms šalims, kurios tapo valstybės narėmis prieš 2004 metus. Ir ES tarsi per tarpininkus E, įtvirtina šias teisės pasitelkdama Europos tarybą. Ir e, yra pagrindų konvencija dėl e, nacionalinių mažumų apsaugos ir kiti Europos tarybos instrumentai ir priemonės. Deja, tik yra keturios valstybės narės, kurios nėra pasirašiusios iš šios pagrindų konvencijos. Dėl to nacionalinių mažumų apsauga ES nėra vienoda visur. Aš pateiksiu Jums e, tam tikrą vertinimą nacionalinių mažumų padėtis Europos Sąjungoje 2015 metais. Ir e, mano pastebėjimai pagrysti stebėsena e, pagrindų konvencijos įgyvendinimo. Norėčiau pasakyti, kad aš priklausau ekspertų komitetui, patariamajam komitetui dėl e, mažumų Danijoje. E, dar kalbėsiu apie tas šalis, kurias e, mūsų konsultacinis komitetas 14 metais e, vertino. E, 14 ir 15 metais. Turiu galvoje 11 šalių, ne visos nuomonės e, dar yra paskeltos, nes vyksta politiniai procesai Europos taryboje. Jeigu reikia, aš galėsiu Jums pateikti daugiau informacijos e, platesnėje ataskaitoje. Taip pat nekalbėsiu apie Romus per nelik plačiai, kadangi kiti kolegos tą padarys. E, dėl e, mažumo apsaugos e, problemos gali būti vertinamos iš dviejų konkrečių požiūrio taškų. Pirmiausia, trūksta politinės valios, matome inerciją dėl mažumų apsaugos. Antras dalykas, dabartinis politinis klimatas, kuris leidžia dešiniesiems judėjimams plėtoti ksenofobijos ir neapykantos darbo tvarkę. Dėl pirmojo požiūrio e, pa, susirūpinimą kelia mažumų teisės ir mes kalbame apie tokius dalykus kaip teisė į saviapsisprendimą, e, teisė kreiptis į atitinkamas institucijas, plėtoti kultūrą ir E, būti apsaugotiems nuo asimiliacijos teisė žiniasklaida, e, teisė vartoti mažumų kalbą tam tikrose institucijose, teisė į daugiakalbiškumą viešosiuose erdvėse, teisė mokytis mažumų kalbos ir turėti galimybę mokytis įgyti išsilavinimą mažumų kalbą, teisė dalyvauti sprendimuose susijusiuose su mažumų gyvenimu. Aš e, noriu pasakyti, kad tai yra pagrindai išdėstyti konvencijoje, prie kurios prisijungia dauguma ES valstybių narių. E, kalbėsiu dabar apie e, švietimą ir lygybę, o kitus dalykus galėsite paskaityti ataskaitoje. skaitoje. Nežiūrint to, kad lygybės tvirtimo priemonės e, sustiprėjo ir taip pat antidiskriminavimo politika gyvendama visoje ES daug šalių dar neturi e, funkcionuojančių gerai veikiančių institucijų, kurios užtikrintų, kad tos mm, priemonės dėl mažo, nacionalinių mažumų atžvilgių būtų įtvirtintos. Jeigu yra lygybės struktūros, bet nėra pakankamai pajėgumų, darbuotojų, kad jie galėtų deramai e, nagrinėti nacionalinių mažumų klausimus. Kitas aspektas. E, trūksta finansavimo, kuris trukdo plėtoti pajėgumus, e, dėl to darbuotojai negali atlikti visų tyrimų, išnagrinėti visų prašymų ar paklausimų susijusių su jų įgaliojimais. E, E, kartais sunku įvertinti konkrečius e, mažumoms aktualius klausimus. Pavyzdžiui, karo aukų statusas, e, grįžtančių asmenų problemos. Be to reiškėsi daugia pakopę diskriminaciją dažnai prieš mažumų atstovus. Ne tik tai dėl lyties ar seksualinės orientacijos, bet taip pat dėl neįgalumo. E, patiria e, diskriminaciją mažumų atstovai. Ir taip pat reikia pasakyti, kad trūksta pakankamai gerų e, duomenų, nes jos duomenų nebumas neleidžia kryptingai gyventi tam tikrų politikos priemonių ir programų. Uh, ir nedaug šalių renka informaciją. Toliau kultūra, kultūrinė tapatybė, e, teisė mažumoms plėtoti savo kultūrą, išsaugoti savo tapatybę, tai yra labai svarbu, ypač e, užtikrinant, kad nebūtų asimiliuojami gyventojai. Tai susijęs su religija, kalba, tradicijomis, kultūriniu paveldu. E, E, tos priemonės yra pozityvios, bet joms reikia finansinės paramos, reikia suprasti, kad mažumoms reikia užtikrinti kultūrinę tapatybę. Dėl finansinės ir ekonominės krizės e, finansavimas dažnai sumažinama ir mažumoms sunku, pavyzdžiui, išlaikyti kultūrinio paveldo objektus, jaunimo organizacijas e, palaikyti Reikia taip pat labiau įtraukti į sprendimų prieimimą mažumas ir e, trūksta skaidrumo e, mažumoms e, kreipiantis dėl finansavimo įgyveninti įvairiems kultūrinio paveldo projektams. Ir taip pat sunku yra sudaryti kultūrinio paveldo sąrašus dėl finansų stokos. E, ir e, taip pat reikia pasakyti, kad nacionalinis mažas neturėtų būti. E, perkeltos iš savo tradicinių e, gyvenamų teritorijų, nebent tai būtų sudėtinga. E, dar vienas dalykas e, - svarbu užtikrinti mokymą, mokymasi mažumos kalbomis ir mokymą apie mažumų kultūrą. Ta nusako pagrindų konvencija ir reikia užtikrinti deramus išteklius ir galimybės ir vienodus kriterijus taikyti kaip ir daugumai gyventojų. Uh, Taip pat reikia užtikrinti prieigą prie e, visų švietimo likmenų, reikia skirti dėmesį mažesnėms kalboms, reikia mm, pastebėti, kad daugelis valstybių narių jau taiko tam tikras priemonės kaip norma. Bet dėl krizės e, kilo tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, sumažintas finansavimas mokytojams, e, mokomoji medžiaga, ne visiškai finansuojama, tai- bet taip pat ir programos ir mažų mokyklos arba uždaromos arba sujungiamos. Mažumos gyvenančios tokiuose regionuose ypač nukentėjo, ypač jeigu vyriausybės. E, negina mažų mokyklų, bet palaiko minimalaus dydžio klasių principą. E, ir e, dažnai mažumų e, mokyklose atsiliekama technologijų srityje. Jeigu mokytojai nemoka mažumų kalbų, e, dažnai būna sunku mažumų, mažumoms priklausomiems vaikams išmokti ir valstybinę kalbą. Aš taip pat noriu pasakyti, kad pagrindų konvencija labai aiškiai kalba apie dviejų krypčių sistemą, dviejų e, krypčių integraciją ir tai labai svarbu stebėsienos proceso metu. Mažumų valstybė kalba, valstybinės kalbos. Jeigu nebus išmokta gerai valstybinės kalbos, tai kyla pavojus, kad mažumo atstovai gali tapti antrarūšiais piliečiais, o tokia situacija neprisidės prie socialinės sanglaudos. Dabar perėsiu prie antrojo punkto, kurį paminėjau pradžioje, dabartinė politinė atmosfera, e, kuri leidžia plėtoti ksenofobijos ir nepykantos e, dalykams vyriausybės e, pagal konvenciją e, turi prievalių pagal du straipsnius, šeštasis straipsnis. E, vyriausybės yra atsakingos už tarp kultūrinio dialogo plėtotę, tarp pusę paramos tvirtinimą ir mum, mes matome, kad to kol kas trūksta. Kitas straipsnis yra dvyliktasis. Jame numatyta prievolė užtikrinti tarp kultūrinį švietimą ir e, žinių informacijos apie e, mažumą skleidimą e, ir taip pat skleidimą informacijos tarp mažumų gyventojų. E, Taip pat konvencija numato, kad vyriausybės yra e, atsakingos už e, tarp, tarp kultūrinio dialogo visuomenėse e, plėtoti ten, kur gyvena mažumos. Tolerancija, tarpkultūrinis dialogas šiuo metu pasiek pasiektas labai žemas lygmuo daugelie valstybių narių. Tai atsiliepia neigiamai ne tik mažumų apsaugai, bet ir jų saugumui. Ksenofobija ir neapykanta pirmiausiai e, nukreipta į pabėgėlius, naujai atvykstančius, kai kurios nacionalinės mažumos, pirmiausiai Romai, vis dažniau susiduria su neapykantos e, kalbomis, e, rasistiniais teiginiais. Po, mm, neigiamas požiūris į Romus taip pat išplinta ir į kitas mažumas. Vienas iš mažumo apsaugos aspektų yra prievalė dėkti veiksmingas priemonės, kurios skatintų tarpusavio pagarbą ir supratimą ir reikėtų kovoti su smurtu ir priešiškais nusistatymais. Švietimo žiniasklaidos kultūros srityje e, reikia palaikyti tarp kultūrinį dialogą, nes šios priemonės yra labai svarbios. Taip pat reikia atrinkti daugiau mažumo atstovų, e, dirbti policijoje. Deja, vyriausybėms nesiseka to užtikrinti švietimo politiką neskatina žinių apie mažumas plėtros, kultūros, pristatymų istorijos, kalbos ar religijos. Taip pat ir žurnalistų kursuose apie tai nekalba. Istorijos vadovėliai dažnai išlieka šališki, o kultūrinės programos e, pirmiausia skirtos folkloro veiklai, o ne dialogui. Ir, e, E, taip pat žinome, kad policija dažnai profiliuoja žmonės, žmonės e, priklausantis tam tikroms mažumoms yra e, sustabdomi, tikrinama jų tapatybė, tai kelia susirūpinimą ir vyriausybė ne visuomet deramai taiko egzistuojančias taisyklės. Ir blogiausia tai yra tada, kai vyriausybės ne įdėgia tam tikrų tikrų e, teisės aktų, e, kurie e, baudžia už neapykantą kurstančius veiksmus. Baigdama noriu pasakyti, kad mūsų analizė rodo, kad ne vienodas požiūris su Europos Sąjungoje, ne visos valstybės narės yra prisijungusios prie Europos Sąjungos sistemos skirtos mažmoms apsaugoti ir reikia, kad būtų sustiprintos pastangos dėje. Europos Sąjunga negali uh, E, čia veikti, kadangi trūksta ES e, teisė numatytų kompetencijų. Dėkoju. Ačiū, ponė Malvoje. Toliau kalbės Ivan Ivanov, Europos Romų informacijos biuro vykdomasis direktorius. Anksčiau ponas Ivanovas dirbo uh, Europos Romų centre Bulgarijoje ir yra teisininkas, buvo advokatas. Jis e, dirbo su nemažai bylų Europos žmogaus teisų teisme, kitose teismuose. Ir du metus jis buvo žmogaus teisų projektų Sofijoje patarėjas. Prašom, ponė Ivanovai, jums žodis. Ačiū, ačiū už kvietimą ir galimybę pakalbėti apie Romų mažumų situaciją. Tai atrodo viena didžiausių, tai jeigu didžiausia mažuma Europoje. Mūsų informacijos biuras kaip Romų teisų tinklas, daugiau kaip dešimt metų dirbame su institucijomis. Šiandien Romų integracijos strategijos, nacionalinės strategijos e, buvo patvirtintos komisijos po ket, per, prieš keturis metus tarybos e, rekomendacijos yra faktas, Romų teisės yra gerai artikuliuojamos, jau yra politikos darbo tvarkė, tačiau visgi plačiai pripažįstame, kad Romai yra diskriminuojami labai plačiai. E, segreguojami visokie antičigoniškumo apraiškos. Nors daug dėmesio buvo skirta žmogaus teisų pažydimams e, rytų ir vidurio Europoje, Romai gyvenantis vakarų Europoje pakėtė panašius pažeidimus, kaip pažydamos jų bazinės civilinės pilietinės, politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės. Nepaisant įsipareigojimų ir skirtų išteklių, Romų situacija pagerėjo mažai jeigu iš vis pagerėjo pastaruoju metu. E, tyrimai rodo, kad ir e, kyla antiromų nusistatymai, nusistatymas kai kuriuose šalyje dėl migracijos apskritai ir didelio masto romų migracijos apskritai. Eurobarometras nori paminėti, nes visą laiką kalbame apie savo rezultatus ir tyrimus. Institucijos mano, kad e, nevyriausybinių organizacijų ataskaitos visada perdėtos. Norėčiau šį, šiuo atveju paminėti Eurobarometrą, kas yra komisijos tyrimų platforma. 12 metų Eurobarometras rodo, kad 3 iš 4 europiečių sutinka, kad Romai yra grupė susiturti su diskriminacijos rizika, o kad dauguma ir visos, visų grupių ES sutinka, kad Romai susiduria su diskriminavimu. 34 procentai mano, kad piliečiai jų šalyje jaustusi nepatogiai, jeigu jų vaikai turėtų klasėje romų vaikų. Daug e, ES piliečių nenori dirbti kartu su romais ar turėti kaimynų romų. Daug ataskaitų atkreipia dėmesį į tai, kad nevarnėtos iniciatyvos nesėkmingos. E, Romai per mažai dalyvauja sprendimų prieimime, teisės aktai netitinka, netinka kovoti su antiromų nuotaikomis Ypač svarbu yra e, gerai finansuojamų iniciatyvų nesėkmė atsižvelgti į pamatinę sisteminę diskriminaciją, kas yra e, ekonominio, socialinio, kultūrinio skurdo romų tarpe priežastis. Čia sutrema taip pat, kad tam, kad būtų pasiekta pažanga, gerina žmogaus teisų situaciją tarp romų, būtina imtis veiksmų, kovoti su uh, antičigoniškomis nuotaikomis visose Europos visuomenėse, e, ką skatina ir žiniasklaida, ir politikų pasisakymai. Rasistiniai stereotipai per dažnai tiesiog naudojame pateisinti ankstesnę diskriminaciją, pavyzdžiui, reikėtinuojant policijos e, reidus e, Romų gyvenamose vietovėse dėl Romų atseit krimina, baud, kriminalinės natūros. E, Nusikimas prieš Romus taip pat neleidžia įdėkti priemonės, kurios turėtų pagerinti jų situaciją. Pavyzdžiui, nacionalinio lygmens priemonės dažnai lieka tiesiog pažadai, kai nesimama veiksmų įgyvendinti tas priemonės vientis politinės kainos, jeigu bus kovojama su antičigoniškomis nuotaikomis tarp gyventojų. Manau, kad viena plačiausiai paplitusių diskriminavimo formų yra e, tyčinis Romų bendrovinis agregavimas, būstų ar švietimo gerinimas yra trumpalaikis. Svarbu pabrėžti, kad e, tyčinis agregavimas mokyklose įvairiose valstybės narėse jau pripažįstas komisijos, pripažįstas komisijos ir jį pradėjo pažymėjo procedūras prieš Čekijos Respubliką, Slovakiją ir Vengriją. Noriu paminėti kitą ataskaitą komisijos 14 metų bendra ataskaita dėl rasinės lygybės direktyvos taikymo sako, kad daugiausia trūkumų gyvendinant direktyvą yra susiję su menku žinojimu apie teisės, dėl to, kad trūksta lygybės domenų, nepakankamai teikiamą ataskaitų. E, yra kliučių paskandinauti teisingumu, sankcijos yra menkos. Na ir, žinoma, ne viena šių problemų yra paminėtos, pavyzdžiui, daugelį ypa diskriminavimo atvejai, kai dažnai teisės aktų leidėjai neranda sprendimų ar ir sako, kad trūksta etinių duomenų. Tačiau komisija teigia, kad Romų problemos ir tai kyla iš teisės aktų, greičiau iš jų gyvendinimo. Todėl komisija nori išplėsti savo tikrinimo galės ir taikyti jas nacionaliniai praktikai, kiek tai susijęs su vienodo, trak, vienodo elgesio principo įgyvendinimu. Tai yra citata. Mes manome, kad ES turėtų stiprinti ir griežtai gyvendinti žmogaus teisų lygybės teisės aktus, nes Romai yra nepalankiausioje padėtėje esanti mažuma. Jie daugiausia gautų naudos iš Europos pažangos šioje srityje. Valstybės narės turėtų atsižvelgti ir įvairių geopolitinių įvykių poveikį gyvendinant žmogaus teisų ir lygybės darbo atvarkę. Kraštinių dešiniųjų nacionalistinių judėjimų kilimas Europoje dažnai taikomas teroristinės ir saugumo priemonės, kurios nu, mūsų nuomonė yra būtinas, tačiau jų gyvendinimas dažnai pažeidžia ir kai kurių visuomenės pagrindinės teisės, ypač matomų mažumų. Na ir, aišku, pabėgėlių krizė turi tiesioginį ryšį su pagrindinių teisų pažeidinėjimais ir Romų integravimo politikos įgyvendinimu. Kad būtų galima kovoti su antiromų nuotaikomis, reikia dėti ryštingas pastangas. Pirmasis žingsnis yra e, pareigūnams pripažinti tą faktą, kad egzistuoja toks, tokios nuotaikos ir pasmerkti visas apraiškas. Be to, ir žiniasklaida turi suvaidinti svarbu vaidmenį. Be to, viešos kampanijos kovai su antičigoniškumu turi būti vykdomas kartu su tiksliniais e, švietimo renginiais e, žmonėms dirbantiems antirasizmo srityje. Mano organizacija, Romų informacijos biuras ir toliau dirbs Europos institucijomis ir pilietinė visuomenė. Daugiausiai dėmesio trims svarbiausiams komponentams, kurie būtini tam, kad būtų propaguojamos Romų ir kitų nepalankėje padėtėje esančių grupių teisės. Tai yra priemonės panaikinti diskriminavimą, priemonės kompensuoti už diskriminavimą praeitįje ir priemonės panaikinti diskriminavimą ateityje. Svarbiausia, kad žmogaus teisų pažinėjimas ir diskriminavimas e, auga pagal barometro 15 metų tyrimus. Plačiausia diskriminacija yra pagrista etniškumu, etninė kilme 64 procentai. Labiau nerima keliama kelia tai, kad žmoniaus teisų pažeidimas nesulaukia dėmesio iš atsakingų institucijų. Diskriminavimas vis dažniau yra institucionalizuojamas. Kraštinių dešiniųjų politikų neapykantos kalbos pasitaiko kasdien. Dažnai neapykanta e, laisvai reiškiame nacionalinėse parlamentuose, vyriausybės atstovų, vietos valdžios atstovų, ir tokios, dėl tų kalbų niekas nieko nedaro. Tai kelia klausimų, kaip mes visi galime apsaugoti žmogaus teisės ir lygybę kaip pagrindinės ES vertybės. Situacija reikalauja skubių veiksmų, tačiau institucijos, iš institucijų ir pilietinės visuomenės pusės Ir kaip sakė profesorius Dešuteris, Europos parlamentas turi suvaidinti esminį vaidmenį šiame procese. Ačiū uždėmesi. Okay, thank you. Labai jums ačiū, ponia Ivanovai. Ponas Ivanovas turi išvykti iš karto. Jeigu kas nors norėtumėte ko nors paklausti jo, tai galima iš kart. Ne, tuomet labai jam dėkojame. Dėkoju, ponia Ivanova, jums už įdomų pasisakymą. Dabar pasisakys Dan Kristian Gatas kuris yra bendra pirmininkis ir vienas iš steigėjų organizacijos Intersex International Europa. 2013 metais jis paskelbė e, knygą Žmogaus teisės tarp lyčių, pirmoji ginamoji tartautinė analizė žmogaus teisų padėties e, interseksualių asmenų. Prašom, žodis jums. Dėkoju, dėkoju, kad jūs e, pakvietėte mus papasakoti apie problemas, su kuriomis susiduria e, e, interseksualus asmenys Europos Sąjungoje. Tai, manome, pirmas žingsnis atveria dialogą e, interseksualus asmenys, žmonės turi pirminių, antrinių lytinių požymių, tokių kaip vidinės išorinės genitalijos chromosomos, e, lytinės liaukos, e, hormoninė struktūra, e, raumenų struktūra, kurie nepriklauso griežtai vyriškai ar moteriškai kategorijai. Ir tokie žmonės dažnai, sakoma, medicininiais terminais turi lytinio vystimosi sutrikimą. Ir e, tai reiškia mediciniais terminais, kad tuos žmonės reikia kažkaip pataisyti ir tai reiškia, kad jų kūnams taikomas gydimas, kuris skirtas pakeisti jų lytiniams požymėms, e, taikomos chirurginės intervencijos arba hormoninis gydimas, kad žmonės įgytų vyrišką ar moterišką išvaizdą. Tai taip pat e, leidžia e, medicinos profesionalams sureaguoti į visuomenės e, lūkesčius dėl realios tikros asmens e, lyties. Ir e, Niderlandų sociologinių tyrimų institutas nustatė, kad inter, ta, tarp seksualių, žmo, atsiprašau, interseksualių žmonių yra vienas iš dviejų šimtų. Ir tai reiškia, kad jie neatitinka griežtų kategorijų vyrų ar moterų. Uh, Ir žinoma, kad įmamas įvairių priemonių, kaip kad, e, pavyzdžiui, klitorio e, pašalinimas, e, hormoninės įvairios procedūros, kad būtų pakeistas vaiko vystimosi. Tai susijęs su įvairiomis traumomis, taip pat fizinė negalė e, gali, pavyzdžiui, likti skausmingi randai, nejautrumas osteoprozės e, požymiams ar šlapinimosi problemų. E, pagal 2015 metų ataskaitą apie tokių žmonių būklė Europos Sąjungoje. E, sakoma, kad normalizuojančios chirurginės intervencijos e, vaikams e, atliekamos bent jau 21 valstybė narėje. 18 valstybių narių nereikalauja sutikimo tiksliau reikalauja sutikimo, jeigu vaikas gali nuspręsti, bet mes turime prisiminti, kad tokios intervencijos atliekamos per pirmus dviejus gyvenimo metus, tai reiškia, kad daugeliu atveju e, vaikai negali pasirinkti. Aštuoniuose valstybėse narise e, teisinis atstovas e, gali leisti atlikti tokią chirurginę intervenciją ar kitokią intervenciją nepriklausomai nuo vaiko valios. Bet tai neatsižvelgia į asmens kūno autonomiją. Ar dėl tų žmonių, kurie turi kitokių lytinių e, požymių. Ir e, e, žina, tai, kad žmonėms negalima apsispręsti, dažnai pažeidžia tų žmonių fizinį, psichologinį neliečiamumą, o kuris yra užtikrintas pagrindinių teisų hartijos trečiajame straipsnėje. Taip pat reikia kalbėti apie teisę į privataus gyvenimo užtikrinimą, šeimos gyvenimo užtikrinimą. Ir e, kai kuris, elge, kai kuris elgesys buvo prilygintas nežmogiškam ir žeminančiam elgesiui. Tokios išvados e, priejo Junktinių tautų specialusis pranešėjas e, kankinimų klausimų. Ir e, dabarti, tarp lyčių asmenų e, priskirimas e, seimas su patologijams prasideda dar vaikystėje. Ir Europos Sąjungoje e, interseksualus asmenys kenčia nuo nusistatymų, trūksta jiems teisinio pripažinimo ir jie nematomi yra mūsų visuomenėje. Žinome, kad dažnai tokių žmonių gali atsidurti skurdai dėl to, kad yra neišsilavinę ar e, kenčia nuo fizinių ir psichologinių problemų dėl, e, dėl gydimo ar dėl e, nusistatymo prieš juos. Taip pat e, žinome, kad universitetuose mokykloje nemokama, ap, nėra mokoma apie tokia, tokius žmonės, apie skirtumus e, žmonių lytinių požiū, požymių. E, Taip pat e, žmonės e, tiek kenčia dėl to, kad sveikatos apsaugos darbuotojai e, taip pat yra nusistatę priešiškai prieš juos. Ir reikia pripažinti, kad teisė į sveikatos apsaugą yra numatyta 35 ES pagrindų teisų hartijos straipsnėje. Ir, e, pavyzdžiui, dėl tų nusistatymų žmonės e, dažnai negali pasinaudoti visomis sveikatos apsaugos galimybės, jų sveikata nėra deramai patikrinama. Ir e, taip Dažnai e, tokie žmonės e, neturi galimybės taip pat e, naudotis hormonų pakaitinėmis e, terapijomis arba jiems taikomos tokios priemonės, kurios netitinka e, atitinkamo žmogaus kūno poreikių. Reikia administracinių ir kitų priemonių, kurios užtikrintų e, fizinį E, autonomiškumą tokių žmonių ir e, reikia užtikrinti, kad vaikystėje e, tokie žmonės nepa, neturėtų patirti chirurginių intervencijų, kurios nėra būdingos. 2015 metais Europos tarybos žmogaus teisų komisija yra paskelbusi dokumentą apie interseksualius asmenis ir, jų, ir žmogaus teisės. Uh, Ir ten kalbama, kad e, dažnai žmonės kenčia nuo nebūtinų chirurginių procedūrų kitokio e, gydimo. Ir nes skubios nebūtinos medicinės intervencijos turėtų būti atidėtos tol, kol vaikas e, pasiekia tokį amžių, kai galėtų pats apsispręsti, turėdamas viską informaciją. Ir taip pat, kad reikia numatyti priemonės, kurios galėtų palengvinti jų fizinės ir psichologinės kančias, jeigu tie žmonės ankstyvame etape išgyveno tam tikrą, patyrė tam tikrą gydimą ar intervencijas, kuri e, pakenkė jiems. E, kol kas valstybės narės nėra uždraudusios tam tikrų priemonių išskyrus, išskyrus e, Maltą ir e, E, dėl to e, mes, mūsų organizacija, nori kreiptis į šį komitetą ir prašyti, kad būtų daugiau kalbama ar, apie interseksualius asmenis ir kad nebūtų priimami sprendimai dėl tokių žmonių be jų sutikimo ir kad nebūtų galima e, atlikti gydimo medicininio, jeigu jis nėra būtinas gyvybė apsaugoti. Ir yra pavyzdžiui tik tai kosmetinis. Reikia, kad tokie žmonės galėtų naudotis visomis savo teisėmis. Europos lygmenių e, lyginamieji tyrimai apie ES teisės aktus e, lyčių lygybės klausimų ir e, dėl lyčių požymių būtų labai naudingi. Europos parlamentas, renki, jeigu parengtų savo poziciją dėl interseksualių asmenų, tai būtų labai naudinga. Reikia siekti priemonių, kurie pagerintų tokių žmonių gyvenimą ES. Ačiū. Thank you, uh, uh, Mr. Gatas. Ačiū, ponia Gatas. Toliau, ponas Patvark. Europos neįgalumo forumo vykdomosios valdybos narys. Šiuo metu jis dirba su iniciatyvomis, su Dauno sindromo žmonėmis. Taip pat jis vadovauja kampanijai Mano nuomonė, mano balsas siekiant užtikrinti, kad žmonės su Dauno sindromu ir su intelektualia negale galėtų pasiekti politinę sistemą. Pone Clark, prašom Jums žodis. Ačiū pirmininkė. Malonu būti čia ir kalbėti šiame svarbiame posėdėje Europos neįgalumo forumo vardu. Šis forumas yra skėtinė organizacija atstovaujanti neįgalius asmenys Europoje. Mes turime daug įvairių narių, nacionalinius tarybas žmonėms su negale Europos e, NVO, Europinės, tarptautinės ir nacionalinės asociuotas narės, kai, kurių, kai kurie iš jų yra salėje šiandien. Taip pat turime bendrą vieningą balsą. Ir e, mielai šią, šią progą norime aptarti žmonių su negale teisės. Negale turi būti vertinama iš žmogaus teisų perspektyvos. Žmogaus teisės e, tautų konvencija vadinama žmogaus teis, žmonių su negale teisės. Konvencija ratifikuota Europos Sąjungos daugumos e, valstybių narių, dėja mano šalis Arija dar šią prasme nepasiekė to, mes teikėmės, kad tai bus pat, pas, pas, tai pasikeis e, šių metų pabaigoje. Tai yra pirmasis kartas ES istorijoje, kai ES yra įsipareigojus žmogaus teisų konvencijai. Tai reiškia, kad visos, visi ES teisės aktai, politika, programos turi atitikti konvenciją. Ir kad e, žmonių su negalė teisės būtų integruotos visus ES veiksmus, strategijas skirtas žmogaus teisėms. Todėl tai iš to sako, kad reikia naujo požiūrio politikos kūrimui negalios atžvilgių. Praėjusiais metais ES pirmą kartą savo istorijoje buvo analizuota tautų komiteto dėl žmogus negalę teisų ir gavo rekomendacijų iš komiteto 15 metų nu, rugsėjo mėnesį. Šie, šios e, pastabos aiškiai patikė gairės ES, kaip toliau propaguoti, ginti ir užtikrinti žmonių su negalė teisės ES. Čia yra numatytas sąrašas veiksmų ir priemonių, kurios turėtų būti imtas ES. Rekomendacijos numato aiškius prioritetus, netgi tam tikras kelio gairės ES veiksmams ateityje, kad būtų galima įgyvendinti konvenciją ir e, gerbti žmonių su negale teisės. Tos rekomendacijos turėtų būti svarbiausias atskaitos taškas ateičiai. Europos parlamentas kitą mėnesį tvirtins rezoliuciją dėl šių e, pastebėjimų. Parlamentas bus pirma institucija, kuri reaguos ES mastu. Mes norime padėkoti parlamentui ir ypač pranešėjai Helgai Stevens už tai, kad įtraukė žmonių su negalio organizacijas, laikydamasi konvencijos 4.3 straipsnio. Tose išvadose tautų komitetas prašo ES įsteigti struktūrinį dialogą su asmenimis su negale ir jų organizacijomis, kad būtų galima užtikrinti jų nuolatinį dalyvavimą visose ES politikos ir sprendimų prieimimo procesuose susijusiuose konvencijose. Tai yra ne retkarčiais e, tas organizacijas įtraukti. ES yra lyderė, nes yra pirmoji regioninė organizacija ratifikavusi šią konvenciją. Bet ji taip pat turi parodyti pavyzdį ir gyvendinamą konvenciją. Prastas įgyvendinimas labai susilpnintų žmogaus teisų pamatus. ES turi turėti dedikuotą strategiją gyvendinti šią konvenciją. Europos negalios strategija 10-20 metams buvo patvirtinta prieš Europai patvirtinant konvenciją. Šiemet turime ne veiksmų planą, o tik tai peržiūrą, kaip įgyvendinama konvencija. Ir man dėl to kyla nerimas. E, yra nerima kelianti tendencija, kad žmogaus teisų įsipareigojimai rimtai nevertima. ES žengia žingsnį atgal, atgal perkeldame e, šiuo aspektu iš vieno departamento perkeldame šių klausimų svarstymą į kitą. ES yra diskriminuojami milijonai žmonių įvairiais pagrindais ir be apsaugos visose gyvenimo sritise. Tos išvados ragina greitai patvirtinti direktyvą, pagal E, konvencija. Europos atsakas į pabėgėlių krizę nepagristas žmogaus teisų požiūrių. EDF nerima kelia situaciją žmonėms, žmonių su negaliu atvykimo į Europos situaciją. Reikintis priemonių, kad ES atsakas į pabėgėlių ir migracijos krizę būtų įtraukianti ir e, baigiamosios pastabose reikia padaryti štai, ką komitetas rekomenduoja, kad ES integruotų negalę imigracijos ir pabėgėlių politiką. Komitetas taip pat rekomendavo, kad ES pateiktų gairias savo agentūroms ir valstybėms narėms, kad e, ribojantis žmonių snagalę sulaikymas migracijos ir prieglapščio prašymo kontekste netitinka konvencijos. Be to, visoje ES didelis asmenų su negalė skaičius neturi e, juridinio asmens pajėgumo. Nacionalinių lygmenių sprendimai dėl asmenų su negale e, gali būti teisė nepripažinta, jie gali ne, neturėti teisų pagal ES sutartis, pavyzdžiui, galimybė pasinaudoti teisės saugą, teisingumu, prekių ir paslaugų prieinamumas, bankininkystė, užimtumas ES turi imtis veiksmų šioje srityje kartu su valstybėmis narėmis. Konvencijos komitetas rekomenduoja sukurti minimalią socialinę apsaugą. Mes tikimės, kad parlamentas pritas tai rekomendacijai. Žmonės su gale patiria neproporcingą poveikį, kai sumažinamos paslaugos, ypač tose, tos paslaugos, kurios leidžia jiems naudoti bendruomenėje. Matome, kad standartai E, pragyvenimo standartai blogėja, grįžtama prie segreguotų institucijų. Komitetas e, rekomendavo ES padidinti užimtumo e, lygį darbo rinkoje ir sumažinti taupimo priemonių poveikį, neigiamą poveikį. Taip pat labai svarbu, kad visos ES, visi ES fondai, struktūriniai fondai ir išorės veiksmų fondai būtų naudojami siekiant propaguoti konvencijos gyvendinimą valstybės narėse ir trečios šalyse ES pinigai neturi būti naudojami finansuoti pastatų atnaujinimą segreguotams mokykloms ar gyvenam, gyvenimo gyvenamosiose rezidencijos institucijomis. Europos ombudsmenas pritarė tokiems veiksmams ir komisija neturėtų E, su ES lėšomis finansuotų veiksmų, kurie netitinka vertybių. Tai yra tų vertybių, kurios įrašytos hartijoje. Na ir galiausiai EDVS džiaug, sveikina Europos prieinamumo akto paskelbimą. Tai yra ženklas komisijos įsipareigojimų, kad reikia gerinti visiems prieinamumą prie produktų ir paslaugų. ES turi didžiulį potencialą padidinti žmonių su negale gyvenimo vertę. Nepaisant to, jeigu Europos prieinamumo aktas tam, kad jis būtų pagrindinė teisė, pagrindinis įstatymas gyvenant konvenciją, jis turi atitikti ir konvenciją. Pasiūlyme yra tam tikrų trūkumų dėl konvencijos 9 straipsnio. Taikymas ryties išplėtimas būtų vienas geriausių patobulinimų Ir pabaigai mes prašome Europos parlamentą imtis lyderio vaidmens įgyvendinant tas pastabas. Jungtinių tautų komitetas dar patikė rekomendacijas, kurie ragina ES siekti ambicingų tikslų taikant konvenciją. Komitetas žvelgia įvairios ES potencialius veiksmus ir mes tikimės, kad parlamentas taip pat su atsidavimu laikysis ambicingo požiūrio. Ir mes e, mielai su jumis e, tų tikslų gyvenime bendradarbiausime. Is... Dėkoju, pona Clark. Mūsų paskutinis kalbėtojas yra Nataša Kazaškina. Ji yra ES žmogaus teisų vidaus, grupės, vidaus politikos grupės darbuotoja ir analizė, organizacijos tiksliau darbuotoja. Prašom žodis jums ponę Kazačkiną. Yeah. And, uh, to to uh, ačiū, ačiū, kad pakvietėte mane pasisakyti jūsų komitete šiandieną. Aš kalbu e, Briuselėje veikiančios NVO žmogaus teisų ir demokratijos tinklas. EHDN ir mes e, esame vidinės politikos grupė, 20 NVO e, žmogaus teisų dirba, tai yra tinklas. Mm E, socialinių NVO, socialinė platforma e, veikia. Mes sukopę daug žinių apie žmogaus teisės, mūsų visų tikslas bendras - sustiprinti ES kaip žmogaus teisų veikėja Europoje. Aš kalbėjau su sekretoritetu ir sutariau, kad nebekalbėsiu e, apie mažumų teisės, tai jau padarė kolegos, bet aš norėčiau apibendrinti šios dienos diskusiją, pakalbėti apie plastesnius institucinius dalykus, e, tarsi pratesdama pirmos e, dalies darbą. Reik, kalbėsiu apie tai, kad ES reikia vidaus strategijos žmogaus teisų. Tie prieš porą dienų komisija buvo surengusi susitikimą, paskelbta apie naujos aukšto lygio grupės subūrimą, kuri užsims kovos su netolerancija, ksenofobija klausimais. Ir E, veikia e, viso, įvairios e, darbo grupės šio renginio metu ir aš noriu pasakyti jums, kad aš e, išmanau protokolo dalykus, bet būtų labai gerai, kad nebūtų tik tai NVO atstovų tokiuose renginiuose kaip šiandien ir panašiuose renginiuose renginiuose. Organizacijos reiškia vis daugiau susirūpinimo dėl to, kad mažė erdvės pilietiniai visuomenė tiek pasaulyje, tiek ir Europoje. Mes matome e, ir girdėjome apie išpolius prieš NVO, e, taip pat kampanijas prieš jas Lenkijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, tam tikros šmeišto kampanijos vykdomos prieš jas tose šalyse. Taip pat e, nusistatoma prieš e, NVO, kurios teikia humanitarę pagalbą pabėgėliams atvykstantiems į Graikijos salas. Mums kelia taip pat susirūpinimą, kad demokratinės patikros mažėja, kad e, vis, teisėgros procesai vyksta sparčiai, neskaidriai ir jie yra nekontroliuojami kartais. Taip pat Ir e, nauji e, pasiūlymai dėl prieglopščio taip pat e, sudaromis, e, rengiamis slapt tai ir tai kelia surūpinimą. Labai svarbu, kad ES palaikytų prasmingą dialogą su pilietinė visuomenės. Tai e, labai svarbus elementas e, politikos prieimimo procesuose. Reikia pakankamo laiko, pavyzdžiui, viešoms konsultacijoms, e, reikia bendrai sudaryti susitikimų darbo atvarkės, taip pat reikia aiškinti apie ES veiksmus ir E, apie jų testinumą, kad mes galėtume tai perduoti visuomeniai. Ir jungtinės e, tautos ragina sukurti palankę aplinką NVO veikti, nes tai yra bet kokios sistemos vienas iš ramščių, jeigu norima užtikrinti teisinės valstybės principus. Dėl to e, mes raginame pakoreguoti Invelt pranešimą, kad būtų pripažintas pilietinės visuomenės vaidmuo visuose teisinės valstybės mechanizmuose, taip pat, kad būtų e, gerbiamos pagrindinės teisės e, valstybėse narėse. Ir reikia palaikyti dialogą su plėtė visuomenė, kad tai atsispindėtų tarybos išvadose dėl hartijos ir išorės ir vidaus veiksmų vientisumo. Mes turime pasidžiaugti atvirų e, Niderlandų pirmininkaujančių požiūrių į mus. Mes to džiaugiamės, bet esame e, nusivylę, kad e, tie principai nesispindėjo tarybos išvadose. Ir aš šiandieną norėčiau pasakyti, kad mes kaip grupė esame prašę susitikimo su vicepirmininku Timermansu, kad galėtume su juo aptarti jo viziją, strategiją skirtą sustiprinti ES kaip žmogaus teisų veikėją. Ir um, dabar antras mano uh, e, pasisakymo. Um, aspektas žmogaus teisų strategija. Mes dažnai girdime kritikos, bet aš noriu pasakyti, kad šis raginimas parengti strategiją nėra tik paskata dar sukurti kokį nors popierinį tigrą, kaip kažkas iš ES pareigūnų sakė. Tai yra irgi nebūdos nus, nukreipti e, pokalbius, diskusijas nuo pagrindinių dalykų. Bet mes iš tikrųjų e, esame gerai apgalvoję, tai mūsų raginimas yra e, pragmatiškas, mes turime patirties kaip žmogaus teisų rėmiai ir e, reikia ES veiksmų, kad būtų apsaugotos gerbiamos ir Olivėdės Huter kalbėjo ir skleidžiamos žmogaus teisės ES. Tam reikalinga strategija. Aš prieš porą dienų aukšto lygio sutikime mm, girdėjau, sakiau, išklausiusi vieną dalyvį. E, sakiau, kad valstybių narių ekspertinė informacija NVO, jungtinių tautų, SBO, e, Europos tarybos, Europos Sąjungos, mes turime nepaprastai daug sukaupę e, patirties apie tai, kaip kovoti su neapykanta kurstančiu smurtu. Ir labai yra sudėtinga sutelkti uh, ir e, nukreipti vieną linkme visą tą patirtį. Visi e, veiksmai e, skirti tam turėtų būti vienas iš pagrindinių ES tikslų. Pavyzdžiui, reikia koordinuoti pastangas trims institucijoms ir įvairiose politikos kryptise. Dėl koordinavimo tarp institucijų komisijos ir tarybos iniciatyvas dėl teisinės valstybės principų ES yra visiškai atsietos vienas nuo kitų. Komisija parengė vidinę struktūrą, kuris skirta stebėti ir gyvendinti e, tiems principams valstybės narėse. E, dabar e, toks išbandymas tenka tiems principams e, su Lenkijos atveju, bet tai visiškai skiria nuo politinių diskusijų. Paskutinės e, pristatė mintis e, Niderlandų atstovai šiandieną. Bet e, tie principai visiškai atskiri nuo komisijos darbo Lenkijos pavyzdžiui atžvilgių, net ir atskirti nuo ES teisėkūros procedūrų migracijos prieglopščio srityje ir tai siunčia labai neaišku signalą dėl to, kas yra ES prioritetai. Ir e, tarsi e, gali sumažėti dėl to poveikis kiekvieno iš tų atskirų veiksmų. Uh, E, Infeld pranešimo projekte kalbama, e, turi būti kalbama apie tarp institucinį dialogą tarp vis, ir suvieninti visas institucijas. Ir aš tikiuosi, kad tai dar kartą bus e, akcentuota ataskaitoje apie pagrindinės teisės ir pranešime apie tai. Ir mes manome, kad parlamento sprendimas įvardyti valstybės yra geras. Aš kalbu apie rezoliuciją dėl CŽV patvirtintą praeitą savaitę ir dėl rezoliucijų Vengrijos klausimų. Mes raginame parlamentą sistemiškiau tą daryti ir e, kai e, aktualu, nes tai nėra visuomet aktualu įtraukti tai į pranešimą dėl žmogaus teisių. Ir e, beje, komisijos ataskaitoje dėl hartijos nėra nuseklios krypties kartais minimos dėl kai kurių dalykų šalis kai kur kai kartais ne, pavyzdžiui, dėl diskriminacijos Romų atžvilgių. Tarp institucinis bendradarbiavimas yra labai svarbus ir taip pat reikia, kad kiekviena institucija aktyviau akcentuotų žmogaus teisės ir reikia parodyti bendrą prievą, bendrą atsakomybę, reikia keisti požiūrį ir reikia bend, vadovautis bendrais tikslais žmogaus teisų sitise, kurie apibriežti tiek ES, tiek jungtinių tautų dokumentuose. Tokiu būdu bus galima užtikrinti vientisumą veiksmų ES lygmenių, kuris sukurtų papildomą vertę prie e, tarptautinio, regioninio ir nacionalinio ligmens. Aš dabar pateiksiu Jums keletą e, pavyzdžių dėl to sąryšio nebuvimo. Aš vėl grįžtu prie to susitikimo, kuris vyko prieš porą dienų dėl rasistinio smurto ir kitokio smurto. Baisus išpoliai Orlandė buvo iškart pasmerkti uh, susitikime tame, bet nei komisija, nei taryba nesureagavo į pilietinis visuomenės raginimus peržiūrėti dabartinius teisės aktus dėl neapykantą kurstančių nusikaltimų, įskaitant homofobinius pareiškimus. Ir niekas iš tarybos nepasakė, kad reikia. Uh, e, atnaujinti darybas dėl horizontalios antidiskriminavimo direktyvos, kuri numatytų draudimą diskriminuoti dėl seksualinės orientacijos visose gyvenimo srityse, ne tik užimtumo srityje. Ir taip pat matėme per tą susitikimą Romų berniuką, kuris buvo e, primuštas dėl to, kad e, jis pasakė, kad jis ir baltasis žmogus yra vienodi, kad jie turi vienos teisės. Visi buvo šokiruoti, bet nebuvo nei tarybos, nei komisijos pareiškimų, kurie pasmerktų e, veiksmus prieš, nukreiptus prieš Romus. Mes tikrai visi esame Romai, kai kalbam apie teisės ir galimybę naudoti savo teisėmis. E, Mes turime kovoti su institucionalizuota rasinė politika ir reikia vengti politinio oportunizmo. Mes e, išklausėme jungtinių tautų e, e, pa, vyriausio žmogaus teisų komisaro biuro atsto, atstovų. Ir e, nedaug tik tai Graikijos atstovai padarė tam tikrus e, sąryšius, kalbėjo apie ryšį tarp e, tam tikrų apraiškų ir e, migrantų krizės. Taip pat dar vienas dalykas yra direktyva kovoti su, e, skaita kovoti su terorizmu, dabar yra e, aptarnėjama jį, bet e, reikia įtvirtinti galimybę netai, negalėjimą taikyti savo nuožiūrą e, veiksmų, kurie prasilenktų su žmogaus teisėmis. Mes turime e, susitelkti visi, imti strateginių veiksmų, o jie turi būti labai kryptingi, e, galioti tam tikrą laiką. Kol kas mes neturime kompaso krypties, nematome, kad ES lygmenių žmogaus teisų sutie tikrai bus priimti rimti įsipareigojimai reikia kalbėti apie mm, žmogaus teisės ir ryšį tarp e, kitų sričių, pavyzdžiui, teisingumo vidaus reikalų. Prisiminti antrą ir šeštą sutarčių straipsnį, kuriuose kalbama apie e, privalomą hartijos veikimą ir pagrindinės teisės ir reikia taip pat e, užtikrinti veiksmus visose politikos kryptise ir visose ligmenyse nuo standartų įdėgymo iki įgyvenimo etapo, kadangi artėja tarpinė komisijos veiklos peržiūra ir e, pono Timermanso paskirimas bus svarstamas, tai reikia, kad Europos parlamentas dabar agintų, kad būtų tokia sistema sukurta. Much, uh, for... Ačiū, ponia Kazačkina, už labai uh, įdomų pristatymą. Dabar išklausykime klausimų ir po to atsakymų, taigi diskusija. Turime vieną klausimą. Ponas Sogoras, prašau. Aš tiesiog norėjau pakomentuoti ponios Malai pristatymą. Tai yra amžina problema, kaip įtikinti parlamentą, komisiją ir tarybą, kaip ir Romų strategijos atveju turime bent jau pranešimą apie e, nacionalinės tautinės mažumas. Na, kažkas pasakė, kad nereikia jų čia lyginti su Romais. Na, bet tiek to. Sugrįžkime prie pagrindinio klausimo. Aš tik tai noriu uh, pasiremti parlamento parengtų dokumentų. Mm, sakėte, kad nėra politinės valios taryboje dėl e, pagrindų konvencijos. ES teisės potencialas nėra iki galo įgyvendintas. E, įgyvendinant e, vertybės e, tautinių mažumų srityje taipogi. ES reikalinga specialioji kompetencija, sakoma, kad čia nereikia e, čia specialiosios kompetencijos ES veikti tautinių mažumų srityje. Kalbėtojas cituoja dokumentus. Taigi, galbūt, kadangi buvo nuspręsta dar tik tai rugsėjo 7 ar 8 parengti tą dokumentą, dar nebuvo pakankamai laiko, nepraėjo pakankamai laiko, gal todėl ir ponas Timermansas nepasirodė. Taigi tikėkime, kad kito susitikimo metu jau turėsime konkretų dokumentą. Ačiū dabar žodis ponui Jurekui. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti, tiksliau e, paremti, pritarti kolegai dėl tautinių mažumų. Įvairiose šio kontinento šalise ši problema yra pripažįstama, pripažįstama net įstatymais tačiau kartais ES institucijos netinkamai sprendžia tas problemas. Pavyzdžiui, yra tokių šalių, kur e, tautinės mažumas negali naudoti jų vartojamų raidžių, abecėlės savo pavardėms rašyti. Taigi, jūs tikriausiai pasakysite, kad tai yra e, jūsų vidaus problemos ir mūsų tai nedomna. Tačiau Kaip yra dabar su tomis vadinamosiamis tradicinėmis tautinėmis e, mažumomis? Juk e, čia ir žmogaus orumas nuo to priklauso. Tačiau aš tiesą sakant, atsargiai elgčiausi su netiksliais mažumų terminais. Mažumos nuomonė nebūtinai reiškia, kad ta nuomonė yra teisinga ar neteisinga. Kiekvienas žmogus turi teisę E, manyti skirtingai. Tačiau dabar, e, kadangi jau poligamai yra e, mažuma, tai nebūtinai reiškia, kad reikia atsižvelgti į jų nuomonės. Dabar kas dėl monogamiškų šeimų, kas dėl moterų pagar, pagarbos moteriai, tai būtent toks institutas uh, yra vienas iš ES visuomenės pagrindų, taigi mes negalime jų vienodai traktuoti kaip ir poligamų. Tačiau dabar daug žmonių atvyksta į Europą su sertifikatais, kur yra parašyta, kad jie yra susituokę su keliais asmenimis. Tačiau mes juk neprivalome perkelti tokių sprendimų į savo e, sistemą. Taigi mes turime remtis e, vadinamaisiais universaliaisiais principais, ne mažumų kartais pažiūromis. Taigi reikalinga užtikrinti teisingumą ir vienodą traktavimą. Tačiau ir nebūtinai tos e, mažumos turi būti privilegijuotos. Dabar norėčiau sureaguoti į kalbėto, kuri, kalbėto pasisakymą, kuris kalbėjo apie Dauno sindromą turinčius vaikus. Situacija labai rimtai, rimta yra, ypatingai e, Lenkijoje, nes tokių vaikų teisės yra pažeidžiamos. Štai pavyzdžiui, e, tėvai netgi nori pasidaryti abortus, jeigu sužino, kad vaikas turės Dauno sindromą. Uh, ir jau vien tik tai iki gimimo jau jie yra neigiamai vertinami, pavyzdžiui, jų tėvų, kurie nusprendžia, sprendžia tiksliau, ar atitinka tie vaikai jų e, lūkesčius ir reikalavimus ar ne. Tai yra nežmogiška. Aš manau, kad nepavyks tikriausiai e, paveikti e, Europos komisijos sprendimo, tačiau neturėtume ramę sąžinę to daryti. Ar dabar ta teisė spręsti turi nulemti e, vaiko teisę į gyvybę? Tai yra labai subjektivus sprendimas, taigi pasižiūrėkime, kokius standartus, kokias e, apsaugos standartus, kokius mes gin, giname ir reikia galbūt e, nustoti galvoti, kad mažumos nuomonė yra teisinga nuomonė. Labai dažnai mažumos, kurios yra išgirstamos, yra tos, kurios turi daugumos paramą. Tačiau realios mažumos iš tikrųjų tai priešlieka mažumomis ir jų nelabai kas išgirsta. Aš taipogi norėčiau sureaguoti e, ir įsitraukti į šią diskusiją. Aš dabar lenkiškai kalbėsiu. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Mažuma, kuri ma mažuma dažniausiai visada yra sunkesnėje padėtėje negu kad, pavyzdžiui, dauguma. Palyginkime dabar, paimkime šeimos pavyzdį. Aš turiu, tarkime, dvi dukteris. Viena yra vyresnė, kita jaunesnė. Ir dažniausiai ta jaunesnė duktė reikalauja daugiau dėmesio ir rūpeščių iki kol ji suauga ir tampa brandžia ir nepriklausoma moterimi. Taigi tas pats yra ir su maža, mažumomis. Čia amžinos diskusijos, e, nesibaigiančios diskusijos gali vykti. kiekvienai mažumai, pavyzdžiui, neįgalių ir kitų asmenų mažumai reikalingas specialusis e, dėmesys. Ir būtent todėl mes ir kalbame apie mažumą šioje diskusijoje ir manau, kad net ne paskutinį kartą mes apie tai e, kalbame čia. Dabar komisijos atstovai norėtų uh, pasisakyti. Pone Sina Vanderbukart, prašom. Žodis jums. Dėkoju. Neklausimas, norėčiau tik tai informuoti jūs, ponui Pet Clark norėčiau pasakyti. Taip, mes pritarėme tam, kad struktūriniai fondai turėtų, e, struktūrinių fondų lėšos turi būti skirstamas atsižvelgiant į pagrindinių teisų principus. E, bendro valdymo principai yra taikomi šiems fondams. Tai yra komisija ir valstybės narės bendrai e, valdo tas lėšas, komisija kontroliuoja e, valstybių narių veiklą. Aš tik tai norėjau Jums pasakyti, kad e, Liepos mėnesį gairias bus parengtos dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų valdymo yra skleidžiama informacija apie tai, e, gid, gairės rengiamas, taigi mes tikrai e, lauksime NVO pagalbos prisidedant prie šios informacijos skleidimo. Na ir dar kitas dalykas, norėjau pasakyti poniai Kazaškinai. Jūs ident, labai puikiai identifikavote ir pasakėte, kad e, kartais rengiant ataskaitas metinės, e, kas dėl pažeidimo procedūrų, tai taip, kartais tikrai tam tikros valstybės narės yra įvardiamos kaip netitinkančios reikalavimų. Tačiau štai ką pasakysiu. Kai Europos komisija oficialiai skelbia informaciją apie pažeidimo procedūras ir skelbia valstybių narių pavadinimus metiniuose E, pranešimuose taipogi tai yra minima. Tačiau, kai konkreti valstybė narė, jos pavadinimas nėra minimas oficialiuose komisijos e, pranešimuose spaudai ar kitose pranešimuose, tai tada ir ataskaitoje to netrasime. Tikriausiai profesorė Laja, profesorė Laja norės atsakyti. Taip, dėkuoju už suteiktą žodį, labai trumpai ponui Sokor atsakysiu. Jūs minėjote mažumų metinę ataskaitą. Vokietijoje, tame regione, kur mes dirbame, vietos parlamentas kiekvienos parlamentinės sesijos e, metu, kas penkeris metus, leidžia metinę ataskaitą apie mažumas, kurias pripažįsta Vokietija. E, Šlesvikaustain žemėje e, trys stambios e, mažumos gyvena ir turiu pasakyti, kad bendromis pastangomis su parlamentu, taipogi su NVO, pilietinėmis organizacijomis, pilietinės visuomenės organizacijomis tai darome. Kas dėl kompetencijos, tai čia norėčiau Surger pranešimą paminėti. Švietimo ir kultūros srityje profesorė Desuzan jau sakė, kad įmanoma būtų įgyvendyti tam tikras nuostatas. Pone Jurekai, jūs paminėjote vieną iš tų kultūrinių lais... teisų, tiksliau, kurios gali būti ES traktuojamos kaip pagrindinės teisės. Ir tai čia jau būtų susiję su jūsų e, pavardės rašymu, jūsų kalba. Ši problema yra aktuali keletoje valstybių narių ir mes su ta problema dirbame, su sekretoriu šio klausimu dirbame taipogi. Nes mažumoms labai svarbu ir išlaikyti savo kultūrą, identitetą, būtent dėl to svarbu yra užtikrinti ir šią teisę. Manau, kad tai galėtų būti nagrinėjama ir komisijos, o galbūt tai galėtų prisidėti prie išsamesnio mažumų teisų gyvendinimo. Na ir dar norėčiau pasakyti štai ką ar mažumos nuomonė teisinga ar ne. Tai yra labai subjektivus požiūris. Norėjau tik tai priminti visiems, kad svarbu demokratinėje visuomenėje išlaikyti visų nuomonę, ar yra teisinga ar neteisinga. Visi turi teisę dalyvauti diskusijoje, diskutuoti ir labai svarbu yra išlaikyti visus kanalus atvirus kiekvienas žmogus turi balsą, kiekvienas žmogus turėtų turėti balsą, kuris turi būti išgirstas. Taip, labai e, puikia išvada e, šios diskusijos. Norėčiau padėkoti visiems kalbėtams už nepaprastai įdomius pranešimus. Mes dėkojame Jums už tai, kad prisidedate prie mūsų Europos parlamento darbo. Taigi dėkoju visiems.